Okay. Ladies and gentlemen, we continue our... Ponios ir ponai, tęsime mūsų darbą. Kaip ir nutarėme, dabar šiek tiek pakeisime darbo atvarkę ir pradėsime kalbėti apie šeštą darbo atvarkės punktą ES valstybės pagal, pagalbos taisyklės susijusios su visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis ir jų pertvarka. Suteiksiu žodį ponui Hekmark nes jis yra pranešėjęs šiuo klausimu mūsų komitete, taigi paprašysiu jo pradėti diskusijas. Gunarai, prašau. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Thank you very much. My, my main message. Pranešime akcentuoju, jog reikia atskirti valstybės teikiamą pagalbą ir subsidijas, kurių dėka paslaugos būtų prieinamesnės piliečiams ir atskirti jas nuo subsidijų ir pagalbos skiriamų įmonėms ir tai yra svarbu, nes paprastai mes siekiame užtikrinti, kad piliečiai gautų geriausias įmanomas paslaugas. Ir žinome, kad kuo svarbesnės paslaugos, tuo svarbiau yra užtikrinti, kad jos būtų geriausios kokybės. Taip pat reiktų pasiekti, kad, būt, kad plistų uh, veiksmingesnės ir ne, ne, nebrangios paslaugos. Ir be abejo, monopolijos visada tam priešinsis. Ir vidaus rinkoje mums reikia paslaugų, kurios tai yra visuotinės svarbos paslaugų. Ir turime pasiūlyti piliečiui kiek įmanoma platesnę įvairovę ir pasirinkimo galimybę. Noriu pakalbėti apie telekomo telekomos rytį. Daug ilgai tai buvo valstybių e, monopolio, monopolis, kur, vyko, kur situacija keitėsi labai lietai. Dabar šią ekonomikos dalį liberalizuojame ir išriškėjo e, operatoriai, kurie yra lyderiai šioje srityje. Man atrodo, kad panašių tendencijų galima būtų tikėtis kitose srityse, kur tiekiamos ekonominės svarbos paslaugos. Ir tai tikrai visiškai nekenktų niekam, jeigu pilietis galėtų rinktis, jeigu mes pirmiausia galvotume apie atskirus žmonės, kuriems reikia geresnių paslaugų. Uh, Bet skirtingose valstybėse egzistuoja skirtingos tradicijos, kaip tas paslaugas tiekti. Ir savo nuomonės projekte aš siekiu įtvirtinti nuostatą, kad ateityje mes pasinaudotumėme atsiveriančiomis galimybėmis šiuose ekonomikos rytise ir kad nepamirštume konkrečių piliečių, atskirų žmonių. Ir tuo baigsiu pirmininkė ir esu pasirengęs e, svarsyti pakeitimus. Dėkuoju toliau ponė Sabela. Dėkuoju ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasveikinti poną Hekmark su jo puikiu puikiai parengtų, nors ir sudėtingų tekstų. Ir dėl to, kad jisai pateikė tam tikrus pasiūlymus dėl ateities. O dabar norėčiau pateikti vieną pakeitimą, e, galbūt netgi papildymą trečiame punkte, nes e, pati turiu patirties iš pranešimo dėl plačiai juošio ryšio, tuomet aš buvau pranešėję ir kai aš perskaičiau taisyklės dėl valstybinės e, paramos plačiai juošiam ryšiui, tai tos taisyklės buvo labai sudėtingos ir aš norėčiau pasiūlyti tokį dalyką. Trečiame punkte trečią punktą papildytume taip prieinamos kainos piliečiams ir taisyklių supaprastinimas. Taisyklių supaprastinimas. Taigi tiek norėčiau papildyti šį e, punktą, kurį parengė ponas Jokmark. Manau, kad yra labai svarbu, kad taisyklės būtų suprantamos ir, ir paprastos, kad visi galėtų jų laikytis. Dėkoju toliau, ponas Lamberts. Yes. Uh, well, there's not too many of us today. Taip, ne per daug mūsų liko, bet aš noriu pasidalinti kai kuriais bendrais pastebėjimais. Gunarai, tu esi vienas liberaliausių EPP frakcijos narių ir tu lieki ištikime savo. Noriu pasakyti štai ką. Aš pritariu dviems mintims. Visų pirma, bendrais bruožais vyriausybės turėtų vengti tapti ekonominiais subjektais plačiaja prasme, nes vyriausybės anksčiau buvo metalo gamintojomis, automobilių gamintojomis, tačiau ta era pasibaigė. Tai aišku. Kitas svarbus, kitas svarbi nuostata - užtikrinti, pasiūlyti piliečiams geriausiai manoma kokybę ir paslaugą. Tačiau skirtingai nei jūs, aš manau, jog jeigu daugiau veiklos perkelsime į privatų sektorių, tai tai gali, aš, ne, aš abejoju, ar, ar užsitikrinsime geresnės paslaugas ir žemės, už, už žemesnę kainą. Savo labai trumpoje nuomonėje jūs kaip pavyzdžius pateikite telekomų sektorių ir energetikos sektorių, ypač energetikos sektoriuje. Ja O energetikos sektoriaus privatizavimą mes palaikėme, ypač tose valstybėse, kur, kur mes buvome valdžioje, palaikėme šį e, pokytį ir paaiškėjo, kad tie, kurie pasinaudoja tuo rinkos liberalizavimu, dažniausiai buvo, daugiausia tai buvo bendrovės, įmonės ir energetikos kai, kalbu apie energetikos kainas, o vartotojai, galutiniai vartotojai nepajuto jokio, o, jokių teigiamų pokyčių po, po rinkos privatizavimo. Tai yra valstybės monopolija tapo privačia monopolija arba oligopolija. Ol, oligopolis pavyzdžiui, panagrinėkime energijos tiekimą Vokietijoje ten rinkoje veikia tik 3 ar 4 tiekėjai. Čia, Belgijoje, mano šalyje yra keletas, bet vienas iš tų tiekėjų turi 85 procentus rinkos. Tas pats telekomų sektoriuje. Ir tai reiškia, kad privatizuojant kažkokį sektorių mes automatiškai užtikriname, kad rinka užtikrins pranašumus, privalumus vartotojams. Taigi, sprendžiant iš jūsų pranešimo nuostatų, susidaro vaizdas, kad jeigu eisime šią kryptimį, būtinai automatiškai užsitikrinsime tam tikrus teigiamus pokyčius. Aš, taip, ne, aš su to nesutinku. Aš nesutinku, kad reikia iš, iš esmės eiti tą kryptimį, nes esą tai užtikrins ekonominės veiklos pagyvėjimą, tai atneš naudos žmonėms, uh, Aš manau, kad reikia parengti labiau niuansuotą tekstą ir mes pateiksime pakeitimų šią temą. Ačiū. Ms. Ford. Thank you very much. Um, and as... Dėkuoju. Kaip visada, pranešėjas labai tiksliai suformulavo mintis, apibrėžė tas rytis, į kurias reikia suteikti dėmesį. Man labai patinka ta diferenciacija, kad būtent, kad reikia teikti pagalbą vartotojams, piliečiams, o ne bendrovėms. Pažvelgia į telekovo, telekomo mm, situaciją, mes matome, kad buvo padaryti revoliuciniai pokyčiai, tačiau vis dėlto dar yra pakankamai daug sunkumų piliečiams gauti atitinkamas paslaugas. E, pavyzdžiui, mano šalyje ne visada galima gauti plačiajuosčio ryšio signalą ir kartais kai kuriams bendrovėms valstybė turi padėti, kadangi jos nėra pakankamai konkurencingos. Mes dabar galvodami apie komunikatą dėl energijos, turime e, tikslingiau leisti valstybės e, lėšas. Jeigu mes kartu galėtume parengti pakeitimą, kuriuo suformuluotume, kad reikia ne tik tai aiškiai suformuluoti taisyklės, bet ir labai greitai jas pristatyti ir priimti. Kad nebūtų pažeistos valstybės paramos, parama reguliuojančios taisyklės. Labai svarbu, kad būtų tiksliai suformuluotos tos pagalbos gavimo nuostatos. Tai labai reikia aiškiai suformuluoti ir laiku, kad būtų galima teikti pagalbą iš valstybės biudžeto. Madurelė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti Tai vardu, kadangi jis yra šešėlinis pranešėjas, tačiau negalėjo atvykti į posėdį. Norėčiau paklausti pono Hekmark keletų dalykų. Žinoma, pirmiausia, norėčiau padėkoti už jūsų darbą. y que parece mucho más dirigido a las grandes empresas. Tačiau jūsų nuomonė galbūt sutelkė dėmesį į didžiasias įmonės, o ne į mažas ir vidutinės. Manau, kad šį aspektą vertėtų išsameu aptarti ir galbūt išnagrinėti tam tikrus aspektus labiau susijusius su mažom ir vidutiniam įmonėm. Turiu omenyje viešuosius pirkimus, apie juos jūsų nuomonėje apskritai nieko nekalbama, nuostatos, kurios taikomos mažoms ir vidutėms įmonėms, turėtų būti supaprastintos. Manau, kad šitą aspektą reikėtų labiau išryškinti. Ir dar vienas dalykas - inovacijos. Labai svarbu išplėtoti šią inovacijų mintį jūsų pranešime. O Europos parlamentas turėtų pasirūpinti, kad valstybės pagalba būtų teikiama skaidriai ir paprastai ir kad ją būtų galima gauti pagal nesudėtingas procedūras, kad ją galėtų gauti mažos ir vidutinės įmonės. Taigi norėjau atkreipti dėmesį šios tris dalykus. Okay, dankeschön. Dėkoju. Nežinau, ar koks nors komisijos atstovas norėtų ką nors paaiškinti, galbūt tai net nėra būtina, todėl pateikčiau tokį pasiūlymą. E, mes pakeitėme darbo tvarkę ir norime pagreitinti procedūrą. E, pakeitimų pateikimo terminas yra e, rugsėjo pirmą dieną iki vidurdienio ir, reik, ir pakeitimus reikia pateikti anglų kalba. Na, o dabar ponui Hekmark žodis paskutinis. Uh, aš norėčiau trumpai sureaguoti išsakytas pastabas. Visų pirma, pasidalinsiu retoriniais pastebėjimais. Ir aš kreipiuosi ne į ką, ką nors, bet į visus. Galbūt konkrečiai į Filipą. Man kartais kelia nerima štai kas Kai kalbame apie geriausių galimybių užtikrinimą išnaudojimą vartotojų vardu, galima tai vadinti liberaliu požiūriu, kažkaip kažkokią kitą etiketę tam klyjuoti. Manau, kad tai turėtų tikti ir žaliesiems. Jeigu jūs nu, siekiate kažko kito, o ne geriausio uh, pasiūlymo vartotojams. Arba kartais sakome, kad anksčiau kai kas buvo geri, geriau sutvarkyta. Kai anksčiau dėl visko buvo susitariama, kaip sakoma, kaip sako džentelmenai susirinkę į angliškus džentelmenų klubus, kad anksčiau viskas buvo geriau. Paprastai aš sakau, kad ne, anksčiau nebuvo viskas būtinai geriau, bet gal jūs buvote kitokie geresni anksčiau. Iš tiesų, jeigu apžvelgsime įvairiausias e, visuotinės ir ekonominės svarbos paslaugas, pamatysime, kad tai yra mūsų ekonomikos ateities pagrindas. Ir todėl reikia daryti pasirinkimą. Apsispręsti, ar norite ten, veik, tendencijų vystimosi pažangos, e, tų paslaugų raidos, tuomet visi turime e, į tai įsigilinti ir suvokti, ant, ant kokio pagrindo šiandien stovime ir prisiminti, kad Europa išgyvena gilę krizę. Ir todėl turėtume savęs paklausti, ar iš tikrųjų mes darome ne viską, ką galime, ne viską, ką galėtume padaryti, ar iš tikrųjų anksčiau viskas buvo geriau, ar galime pasiekti sparčios raidos, sparčių pokyčių, kaip ir telekomos rytyje. Aš sutinku su jumis, kad daugelį šalių privatizacijos procesas ne, nevyko be, pri, be, be priekaištų. Taigi svarbiausia, esminė mūsų nuostata turėtų būti orientuotis į vartotoją, siekti didžiausios naudos vartotojai. Taigi baigiu sa, tą tokią negražėją savo pasisakymo dalį ir norėčiau padėkoti visiems už, už e, pastabas, už pakeitimus dėl supaprastinimo. Man atrodo, kad supaprastinimas būtų pageidautinas dalykas, nes supaprastinimas kartais reiškia kad viskas vyksta ne tik paprasčiau, bet kad patvirtinamos ir paprastesnės taisyklės. Kuo sudėtingesnės nuostatos, to sudėtingesnis pats klausimas, pati situacija. Ir tai galime labai paprastai suformuluoti. Pone Cavela taip pat pabrėžia, kad reikia gali, turėti galimybę priimti spartesnius sprendimus. Tai irgi yra to supaprastinimo ar paaiškinimo proceso dalis. Noriu paklausyti jūsų štai ko. Kai kalbame apie augimo skatinimą, galimybių atverimą Europoje. To negalime vadinti radikaliu požiūriu. Jeigu jau tai yra radikalu, tuomet situacija tikrai yra bloga. Nemanau, kad aš pasisak, pasisakydamas panaudojau žodį radikalus. Okay. Damit ist dieser Tag. Gerai, tuo ir baigiame diskusijas dėl šio darbo atvarkės punkto pakeitimų pateikimo terminas yra nustatytas, jūs galite tokiu būdu žengti į kitą darbo etapą. Na, dabar aš skelbiu kitą darbo tvarkės punktą, tai yra penktasis punktas energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas iki 2014 metų. Pakvietėme komisiją. Atrodo, kad atstovas jau atvykęs, tik dar neužlipo čia į prezidiumą, taigi galime truputį palaukti. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti pona, ponę Vernets, elektros ir dujų generalinio direktorato atstovę iš, iš kom, Europos komisijos ir norėčiau, kad ji pakomentuotų apie vidaus rinkos kūrimą energetikos srityje. E, aš dar atsimenu, kad 2011 m. vasario 4 dieną e, vadovų taryba užsibrėžė tikslą užbaigti energijos vidaus rinką iki 2014 metų. Per tą laiką įvyko labai daug įvairių dalykų. E, Įvyko Fukushimos tragedija, daugelis valstybių narių priemė tam tikrus sprendimus, kitos dar priims. Taigi norėčiau paklausti, ar ta situacija vystosi tikrai vir, link bendros e, link vidaus rinkos. Ar nėra taip, kad valstybės narės priema pačios sprendimus, pavienius sprendimus ir kad tai iš esmės trukdo vidaus rinkos kūrimui? Galbūt mes kaip tik judame ne link vidaus rinkos, bet link nacionalinių energetikos politikų. Todėl norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad ji pasi, buvo pasirengusi šiandien mums pristatyti situaciją ir dalyvauti diskusijose. Pone Verners, dabar jūsų eilė, prašau. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už pakvietimą atvykti į komiteto posėdį ir pristatyti komisijos požiūrį į susidariusią situaciją siekiant tikslo užbaigti kurti energijos vidaus rinką iki 2014 metų. Aš pakalbėsiu apie svarbiausius planus, svarbiausius uždavinius, komisijos manimo. Taip pat galbūt jūs pateiksite pasiūlymų, galbūt pateiksite klausimų, aš juos atsakysiu. Be bejonių vidaus energijos rinkos užbaigimas yra vienas iš svarbiausių šios komisijos tikslų, bet to ir vadovų taryba pritarė šiam tikslui. Kodėl šitas tikslas yra labai svarbus uždavinys? Ne tik būtina skatinti ekonominį augimą ir uh, konkurencingumą pagal strategiją iki 2020 metų, tačiau taip pat reikia užsitikrinti tiekimą, energijos tiekimą rinkoje ir taip pat reikia atsižvelgti į klimato kaitą ir taip pat didinti atsinaujinančių energetinių šaltinių dalį. Ką reiškia užbaigti vidaus rinką 14 metų? Mano manimu, svarbiausias dalykas yra rinkos atvėrimas ir taip pat sąlygų konkurencijai sudarimas. Kitas labai svarbus aspektas, toks pat svarbus kaip ir pirmasis, tai yra rinkos integracija. Istoriškai energijos rinka daug labiau negu telekomo rinka auga, augo nacionaliniu pagrindu remiantis nacionaliniais tiklais, o dabar labai svarbu tuos tinklus integruoti ir išnaudoti būtiną bendros rinkos privalumus. Buvo pateiktas klausimas, kokia dabartinė situacija, kokios tendencijos, ar jos e, palankios. Atvirai reikėtų pasakyti, kad tendencijos yra pakankamai prieštaringos. Jau kalbėtume apie rinkos atsiverimą, Tai jau anksčiau buvo minėta, kad iš tikrųjų matome daug aktyvių veikėjų rinkoje atsirandančių papildomai rinkoje. Jeigu mes atsižvelgtume į HH indeksus valstybėse narėse, tai pamatytumėte, kad tokių veikėjų yra daug daugiau. Kai kuriuose, arba netgi daugelįje valstybėje lygių jūs matysite labai daug naujų veikėjų rinkose. Ar mažmeninė priekyboje įsivyrauja e, konkurencija į tai sunku būtų atsakyti vienareikšmiškai, kadangi reikia e, taikstyti su istorinėmis sąlygomis. Jeigu mes pažvelgtume į Belgiją, tai energijos gamyba yra vienose rankose, tos pačios rankose kaip ir tiekimas. Tai pasakytina ir apie kitas valstybės. Konkurencija iš tikrųjų gali atnešti daugiau konkurencijos, tačiau galimybės uh, dalyvauti rinkoje kitiems yra ribotos. Jeigu pažvelgtume į elektros sektorių šiaurės vakarų Europoje, tai galime pastebėti, kad tos valstybės e, apjungė savo rinkų sistemas ir taiko vieną bendrą algoritmą e, tinklo operatoriams. Taigi tai konkretus rinkos integravimo pavyzdys, kaip bendradabiauja valstybės. Tačiau kita vertus galite pastebėti labai daug kliūčių prekiauti tarp valstybių. Pavyzdžiui, e, labai didelių kliūčių sutinka Lenkija savo išorės už savo išorės sienų siekdama nusipirkti e, arba perduoti dujas į Prancūziją. Kai kuriuose valstybėse nelabai aišku iš anksto, kokius pajėgumus galima naudoti, o kai kuriuose valstybėse tie pajėgumai yra prieinami tik tai 5 valandą po pietų, kai kurie yra naudotini tik tai vidurnaktį ir taip pat skiriasi šitos prekybos paslaugų kainos. Kokių pagrindinių veiksmų ketina imtis komisija, kad būtų užbaigtas vidaus rinkos kūrimas iki 2014 metų? Pirmiausia, reikia įgyvendinti trečiąjį paketą. Jūs prisimenate ilgas diskusijas dėl trečiojo paketo direktyvos ir reglamento. Direktyvos galiojimas baigėsi šių metų, baigėsi šių metų kovo mėnesį, o kai kuriuose valstybėse kai kurios nuostatos dar neįgyvendintos, dar aštuoniuose valstybėse. Tik aštuoniuose valstybėse yra visiškai gyveninos šios direktyvos nuostatos kai kuriuose valstybėse nuveiktas pagrindinis darbas, tačiau dar e, nėra užveiktas notifikavimo sistemos kūrimas. Mes komisija teikiame labai daug pagalbos valstybėms narėms, kad jos galėtų tinkamai įgyvendinti šio sudėtingo paketo nuostatas. Labai malonu kad Graikija ir Portugalija yra tarptų aštuonių valstybių, kurios informavo, kad jos visiškai perkelė šito paketo nuostatas į nacionalinę teisę. Taigi malonu, kad jau matosi mūsų darbo vaisiai. Yra dar sunkumų, valstybėse narėse vyksta sudėtingos diskusijos tam tikrais svarbiais klausimais, kurie galėtų užtikrinti konkurenciją. Pavyzdžiui, reguliavimo tarnybų nepriklausomumo e, aspektas, taip pat atsiejimo klausimas kiekvienose valstybėse dar neišspręstas. Ką mes ketiname daryti, kad pagreitumėte procesus, mes ir toliau tęsime mūsų pagalbą valstybėms narėms ir taip pat pasinaudosime komisijos galimybę pradėti e, ES e, teisės aktų pažeidimo procedūrą, jeigu valstybės narės laiku neįgyvendins šių dok, e, įstatymo nuostatų. Taip pat atsiejimo nuostatos yra labai svarbios ir jos yra E, tiesiogiai susijusios su energijos perdavimu. 2007 metai parodė, kad tas vertikalus integravimas buvo labai didelė kliūtis, kuriant bendrą rinką. Ir tuomet iškilo poreikis priimdama teisės aktą dėl atsiejimo. O dabar reikia tas nuostatas įdėkti praktikoje. Taigi nacionaliniai reguliatoriai kiekvienas atskirai turi pateikti įrodymus, kad jie vadovaujasi atsiejimo e, nuostatomis ir mes tikimės pirmųjų, e, pirmosios informacijos e, artimiausiomis savaitėmis. Ir mes tikimės, kad tos nuostatos tinkamai bus įgyveninamas valstybėse narėse. Sertifikavimas yra labai svarbus klausimas. Yra pakankamai palankių tendencijų, kurias pastebėme e, pramonėje. Kai kurios integruotos įmonės bendrovės tiesiog pasisakė prieš tą atsiejimo siūlymą. Tačiau pastarasis, per pastarasis tavasis kai kurios vertigaliai integruotos įmonės Vokietijoje e, taip pat informavo, kad jos e, numato ir įsteigti atitinkamas perdavimo bendrovės atsietas nuo bendros įmonės. Taigi yra pateikiama įvairiausių argumentų, kad situacija tokia, kokia yra, yra e, pakankamai gerai ir kad tas atsiejimas atneš papildomų kaštų ir kad nereikia nieko keisti. Mes visi bendrai priimdami E, įstatymus, kurdami politiką, mes turime išryškinti to atsijimo privalumus visiems. Trečias svarbus aspektas šiame vidaus rinkos pakete, trečiajame pakete yra taip vadinamas institucinis elementas, tai yra ESA įkūrimas ir taip pat e, e, perdavimo operatorių uh, atsiejimas. Licenzijų, licenzijavimo procesas yra prasidėjęs. Dabar, manau, galėsime artimiausių metų laukti konkrečių tų institucijų veiklos rezultatų. Kad čia ketvirtas. Rinkos dizaino tai yra vadinamas ketvirtasis paketas, taip pat labai rūpi komisijai. Trečiuoju paketu buvo sukurtas tai nauji tinklai, taip pat buvo parengtos rekomendacijos, rekomendacijos e, bendradarbiauti tarp ESA ir komisijos ir taip užtikrintas buvo atinkamas bendradarbiavimo lygis tarptautiniu mastu, Europos mastu va, vasarą ESA parengė tris svarbiausias rekomendacijas. Šitas darbas buvo labai sudėtingas, imlus darbui ir mes tikimės gauti konkrečių rezultatų iki 2014 metų. Išliko dar tam tikrų iššūkių. Valstybės narės, kurios turėtų pritarti komitologijos procese tiems pasiūlytams elgesio kodeksams, jos e, taip pat turi e, matyti, kad jos laimės Bet prieš tai diskusijų metu turi būti susitarta dėl atitinkamos e, darbo atvargės, dėl terminų. Integrity and transparency for uh, energy wholesale markets. That too will lead. Momentas dėl energijos rinkos veiksmingumo, veiksmingumo ir skaidrumo. Taip pat turi būti baigtas, e, parenk, turi būti parengtas artimiausių metų ir įsigalioti artimiausių laikotarpių. Taigi, pirmiausia, užtikrinti, kad trečiasis paketas, dėl kurio labai ilgai buvo dėrėtasi ir diskutuota, Svarbu, kad jisai būtų įgyvendintas ir kad praktiškai būtų įgyvendinama rinkos integracijos idėja. Ir kitas dalykas, reikėtų sukurti europinę rinkos operatorių sistemą, rinkos reguliavimo sistemą. Mes tikimės, kad komisijai pavyks pasiekti šio vidaus rinkos užbaigimo tikslo. Žinoma, infrastruktūros paketas yra atskiras dalykas, tačiau jis taip pat yra svarbu šiame kontekste. Taigi aš norėjau pateikti tiek informacijos, tačiau suteiksiu e, tai galimybėms pateikti klausimus. E, vidaus energijos rinkos sukūrimo užbaigimas tikrai daug iššūkių kelianti užduotis, tačiau tai yra įgyvendinama. Daug kas priklausys nuo to, kaip sekti sektorius plėtosis, ar, ar išliks dinamiško vystimosi tendencijos, kalbu apie perdavimo sistemų operatorius, kurie atsisieja ir taip pat nacionaliniai sistemų operatoriai Taip pat ar, atsi, ar, ar bus e, prieš, priešingų tendencijų vertikaliai integruotų sistemų, kurios bandys išlaikyti tą savo būvinę pasikeitusi valstybės. Nes man atrodo, kad pasiekėme lūžio tašką ir turėtumėme daryti kiek įmanoma didesnį spaudimą, kad atsirastų konkurencinga erdvė. Ir kaip ponas Royal minėjo, vertinant nacionalinę energetikos politiką, jeigu kalbame apie apsir tiekimo saugumo klausimus, ar valstybės rinksis grinai e, nacionalinį požiūrį, ar jos bus linkę finansuoti e, saugojimo. E, energijos saugojimo talpų rengimą. E, valstybėse narėse. Taip pat galbūt bus priimami mišrus sprendimai. Valstybės norės turėti įtakos energijos deriniui naudojamam šalyje ir jos turi visas, visus įgaliojimus taip daryti. Tačiau ar jos atsižvelgs į tai, kokį poveikį jų dėgiamas priemonės turės rinkai, taip pat kaimininėms, valst... kaimininėms valstybėms. Manau, kad mums reikia skatinti mainus tarp valstybių narių, juos pradėjo, inicijavome Liepos 20-ąją, buvo susitikę generaliniai direktoriai, mes kalbėjome apie avariją Fukushimos jėgainėje, taip pat kalbėjome apie padėtį vidaus rinkoje. Numatoma, kad šie klausimai bus svarstami neformalėje ministrų taryboje, kuri įvyks rugsėjo mėnesį ir rugsėjo 29-ąją šis klausimas taip pat be abejonės bus svarstamas, o komisijos požiūris yra štai koks reikia skatinti mainus, diskusijas. Valstybėse narėse e, egzistuoja skaidrumas e, dėl pozicijų, dėl požiūrė šį klausimą. Taip pat turime kalbėti apie priemonės, kurios galėtų turėti įtakos energetiniam deriniui. Tai tiek būtų žanginių pastebėjimų. Ir dabar norėčiau išklausyti, išgirsti komiteto narių nuomonės, jų pastebėjimus ir pasisakymus ir klausimus. Dėkoju. Pirmasis pasisakys ponas Svoboda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nežinau, kaip įvertinti, ar salė yra pusiau tuščia ar pusiau pilna, bet mm, mes turime patys kritiškai įvertinti tokius dalykus kaip pavyzdžiui atsiejimas. Kai kurios energetikos bendrovės yra labai didžiuojasi tuo, kad jos įvykdė tą atsiejimą, jos tokiu būdu pajudėjo link liberalizavimo. Tačiau kita vertus e, reikėtų galbūt taikyti kažkokias sankcijas tom šalim, kurioms dėlse. Lygiai tas pats turėtų būti taikoma ir reguliatoriams nes yra keista, kad kai kuriuose valstybėse narėse e, tie reguliuotojai dar netapo e, nepriklausomi. Kalbant apie investicijų europeizavimą, reikia pasakyti, kad norint investuoti kaiminėse valstybėse, kartais reikia nugalėti didelius sunkumus ir dažnai tie sunkumai yra politinio, partijų politikos pobūdžio ir būtent e, jie atgraso nuo investicijų, todėl manau, kad parlamentui turėtų esminis klausimas šiame pakete būtų toks, kad nacionaliniai reguliuotojai turėtų tapti nepriklausomi ir turėtų proporcingai įgyti tam tikrų galių. Man atrodo, kad dabartiniu laikotarpiu, kai mums reikia europinių investicijų ir Europos investicinių projektų, reikia tikrai paskatinti investuoti į Europą, todėl būtų labai svarbu e, skatinti investicijas, plės, plėsti jų e, aprepti. Ir pavyzdžiui, kai kurie e, sprendimai atskirose valstybėse narėse dėl brandolinės energijos ar dėl energijos rušių derinio Ir e, čia iš tiesų reikia labai atsargiai žiūrėti, nes yra neįmanoma, pavyzdžiui, šiaurės vėją panaudoti pietuose ir panašiai, čia reikia atitinkamos infrastruktūros, todėl mes turime investuoti į infrastruktūrą kaip į atskirą e, elementą, integracijos elementą, į bendros rinkos elementą. Kalbant apie energijos saugojimą, tai taip pat yra svarbus aspektas, nes e, jis taip pat reikalauja tarp valstybinio bendradarbiavimo, nes ne visur yra tos saugyklos atitinkami saugojimo pajėgumai. E, Taigi to, tokie būtų mano apmąstymai dėl infrastruktūros, jūs pateikėte tam tikrus pasiūlymus, rengėte dar ir kitus, o yra labai svarbu, kad nuo pat pradžių ta infrastruktūra būtų europinė ir kad nuo pat pradžių kalbėtume apie, apie pajėgumus, apie energijos saugojimą, apie e, įvairių rušių, energijos rušių derinimą. Taigi, čia ir baigsiu. Norėčiau tik tai paskatinti komisiją ir pasakyti, kad mes palaikome komisiją, jeigu ji e, įspės atitinkamas valstybės narės, kurios, e, kurios dar dėlse. Ir taip pat e, norėčiau paskatinti komisiją nepamiršti infrastruktūros, nes infrastruktūra yra labai svarbus e, rinkos elementas. Ačiū. Dėkuoju toliau kolega Glantė. Äh, Dėkuoju. E, nenorėdamas kartotis, kartoti to, ką pasakė kolega Svoboda, o norėdamas jį tik papildyti, pasakysiu, kad man atrodo, kad energetikos rinkoje situacija tapo tokia sudėtinga, kad optimizmas yra geras dalykas, tačiau aš jau pradedu abejoti, ar mums pavyks įgyvendinti tuos tikslus. Aš pateiksiu keletą pavyzdžių iš savo valstybės. Po Fukushimos tragedijos mūsų vyriausybė staiga atsisakė brandolinės energetikos ir dabar vyksta įdomus procesai. Yra 20 procentų energijos gaunama iš alternatyvių energijos šaltinių. E, tačiau esminis klausimas yra infrastruktūros klausimas. E, ir jeigu mums nepavyks sukurti atitinkamos infrastruktūros, tai mums reikia taip pat kalbėti apie tos saugyklas, saugojimo e, pajėgumus. Pavyzdžiui, mano federalinėje žemėje kaip tik vyksta tyrimai dėl e, CO2 e, saugyklų, tačiau kilo pilie, kurios yra sunku valdyti. Taigi kiekviena federacinė žemė Vokietijoje gali pati priimti sprendimus, ką ji darys energetikos rytyje ir tokiu būdu tas e, energijos saugiklų klausimas e, lieka žemių kompetencijoje. Nežinau, ar tai yra teisingas požiūris. E, jeigu mes kalbame apie vidaus rinkos projektus, tai galbūt mes turime dar daug nuveikti, kad galėtume įtikinti, kad įtikintume atitinkamas valstybės. Kaipgi E, kaip jau minėjau, yra tokių pavyzdžių ir jų pasiekmes tikrai palies kiekvieną pilietį. Bet, pavyzdžiui, e, vien dėl to, kad kažkoks didelis koncernas negali, negali naudoti negali naudoti atitinkamos energetikos rušies, tai turės pasiekmes įvairiems ekonomikos aspektams. Taigi, nežinau, ar energijos rušių derinys gali likti valstybių narių kompetencijoje. Mes turime apie tai intensyviai diskutuoti. Nežinau, ar mes sugebėsime tuomet e, prieiti prie europinio energijos rušių derinio. Iš kai kurių girdime, kad e, Europa sužlugs, kiti vėlgi kalba apie jungtinės Europos valstybė, valstybės, valstijas, taigi turime žiūrėti, ką nuveiksime šioje srityje, kolega Odį. Ačiū. Noriu padėkoti už e, vykstančią diskusiją. Pone, jūs daug kalbėjote apie atskirimą, apie transportavimo ir paskirstimo tinklų atskirimą, taip pat antro, apie infrastruktūrą. Jūs puikiai tikriausiai žinote apie tai, kas domina parlamentą, kaip ES rengėsi investuoti į šią sritį. Toliau kalbant apie infrastruktūrą, kuri atskiria, išskirstama, tai yra istoriškai egzistavę operatoriai atsiskiria tačiau man nebeaišku, kas yra infrastruktūros savininkas, kas už ką atsakingas. E, reguliavimo institucija fiksuoja kainas, kas priima sprendimus dėl investicijų. Ir, na, iš tikrųjų atėjo momentas, kuomet infrastruktūros savininkai skuria europietiškas įmonės, Europos bendrovės kalbu apie elektrą ir dujas. Yes Kas bus tuo atveju, jeigu Gazpromas nusipirks ženklę dujų infrastruktūros tiekimo dalį, galbūt reguliuotojui tai niekels jokių problemų, bet piliečiams tai, tai gali sukelti įvairių minčių. Taigi turiu klausimų apie infrastruktūras ir kokia yra komisijos ilgalaikė vizija dėl šio pasiūlymo kalbant, nes kalbant apie mūsų žemyną ir bandant patikinti piliečius, kad jie, jiems gyvenant čia, jie turės galimybę tikėtis, jie galės tikėtis tam energetinių išteklių tiekimo. Toliau e, dujų pirkimas iš Kaspijos jūros regiono. Žinau, kad e, yra planų statyti naujas jėgainės. O kaip e, komisija vertina galimybės pirkti dujų iš būtent to regiono? Ramarugal. Dėkuoju toliau, panerė Ramadurel. Prezidentė, uh, eh, antai todo, bueno, tam. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijos atstovai už informaciją. Ir iš karto norėčiau pratesti anksčiau kalbėjusiųjų kolegų mintis. Norėčiau pasinaudoti komisijos atstovės vizitu mūsų komitete ir e, pakalbėti apie tai, kas yra svarbu, baigiant kurti vidaus rinką. Jos nebaigsime kurti, jeigu mes neapjungsime atsiskyrusių rinkų Mes turime įveikti visus sunkumus, kliūtis, reikia panaikinti tam tikrų ES regionų izoliavimo. Trečdalis valstybių narių su, išsikėlė dar ne, nepasiekė 10 procentų tikslo, lyginant su 90 metais. Tai yra atsinaujinančių energetijos šaltinių tikslas. E, todėl labai svarbu būtų žinoti, kaip bus įgyvendinti ir strategijos 2020 tikslai. Aš norėčiau priminti, kad infrastruktūra europinė infrastruktūra neturėtų priklausyti nuo atskirų valstybių narių ar nuo atskirų bendrovių interesų, bet ir nuo visos Europos lūkesčių. Todėl praėjusiu metu birželio mėnesį diskusijų metu mes konstatavome, kad trūksta europinės vizijos šioje srityje. galbūt tą demokratišką jos principą reikėtų pakeisti kokiu nors hierarchiniu principu. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisijos atstoviai už pasisakymą. Aš norėčiau pateikti du klausimus. Jūs kalbėjote apie tai, kad tikėtina jog bus įkurtos tam tikros talpyklos ir iš Centrinės Azijos dujos bus e, sandėliuojamos. Kas... Αλλά αλλάζει, βάζει το λεγόμενο. Τούρκιος μπεντρόβε πόρτας, atrodo taip yra pasirengusi su, pasiūlyti savo pajėgumus dujų transportui, tačiau kartu ir bandys gauti atitinkamą kainą. Taigi mes turėsime, turėsime mokėti tam tikrą mokestį Turkijos uh, energetikos bendroviai, valstybės, valstybiniai bendroviai, kuri uh, pareikalaus papildomų mokesčių už dujas iš Centrinės Azijos, Turkmenistano ir Irako. Kitas klausimas - saugumas. Jūs sakėte, kad valstybės narės stengiasi užtikrinti energetinį saugumą. Yra ieškoma kitokių energijos šaltinių. Kokius šaltinius jūs turite omenyje? Ar turite omenyje e, dujų telkinius šiaurės arba pietų Europoje? Dėkuoju toliau Pal Rubich. Dėkuoju ponė pirmininkė. Per atostogas buvau Kipre ir stebėjau energetikos situaciją toje šalyje ir iš tiesų, kuriant vidaus rinką, yra labai svarbu išsiaiškinti, ar prasmingas yra tas tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Šitas klausimas kyla, yra ypač aktualus salų, saloms. ir ypač Kiprui, nes po sprogimo atsirado didelės problemos energetikos sektoriuje. Ir e, dabar situacija Kiprė yra tokia, kad ankstyvą rytą iki anks, ankstyvos popietės yra jungiami visi avariniai e, reaktoriai, kad būtų pagaminamas e, reikiamas kiekis energijos. Ir Europos, ar Europos komisija E, bando apie kažko, galvoti apie kažkokį pasiūlymą dėl alternatyvių energijos šaltinių. Pavyzdžiui, Kiprė saulės energija būtų toksai, e, tok, tokia energija, kuri būtų aktuali Kiprui. Galbūt galima būtų kalbėti apie projektus tokios energijos Kiprė. Taip pat saulės energija šiuo metu yra gana pigiai gaunama ir tokioms saloms kaip Malta ir Kipras galbūt tikrai būtų e, tai aktualu ir čia reiktų komisijos iniciatyvos. Dėkoju toliau kolegė Romana Jordansik. Uh, govorimo o prehodu iz. Ačiū. Svarstame, kaip nacionalinę energetikos politikas integruoti į Europos energetikos politiką. Tai susiję ir su kitu klausimu. Techniniai reikalavimai, taip pat e, kiti įstatymos numatyti reikalavimai. Tai yra sociopolitinis klausimas. Valstybių daromi pasirinkimai yra svarbus Ir nacionaliniai sprendimai yra labai reikšmingi, jeigu viena valstybė apsisprendžia iš esmės reformuoti savo energetikos politiką, tai labai smarkiai atsiliepia bendrai energetikos politikai ir kaimininių valstybių politikai. Visų pirma, turiu omeny Vokietiją. Uh, Tačiau yra ir, tas šis klausimas yra ir bendresnio pobūdžio. Manau, visose mūsų diskusijose turėtume bandyti vertinti, kiek, kaip toli, kiek, kiek savarankiškumo valstybės narės gali turėti primdamas sprendimus, kur, kur pasibaigė suverenitetas. Mes turime suvokti, kad Europoje gali iškilti didelių problemų, nes labai sunku patvirtinti visus šios tokius planus. Reikia apsispręsti, kokiuose srityse tos planus reikėtų tvirtinti. Reikėtų atsižvelgti į tai, kas rūpi piliečiams. Tai, kad nėra infrastruktūros, trūksta infrastruktūros, aišku, automatiškai reiškia, kad pasigendame ir kai kurių energetinių produktų tai gali negatyviai atsiliepti piliečiams. Tai, tai nebūtinai duos naudos. Ar todėl turiu štai kokį klausimą. Kur jūsų nuomonė baigėsi e, valstybių suverenitetas, kur yra jo ribos, kokio indėlio reiktų iš valstybių narių, atskirų valstybių narių, kad stabilizuotume energetikos vidaus rinką? Ar, ar, ar visi tie elementai sudėdamosios dalis pakankamai paaiškinti? Toliau Angelika Nibler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atsiprašyti, kad pavėlavau ir kad negalėjau iškirsti jūsų e, pristatymo, gerbiamo komisijos atstovė, ir jeigu jūs jau tą sakėte, tai tuomet neatsakykite į mano klausimą, tačiau kai mes tvirtinome trečią energetikos paketą, jo tikslas buvo toks, kad mes turėtume užbaigti Europos vidaus rinkos kūrimą. Tačiau pasižiūrėjusi dabartinę atskirų valstybių narių situaciją, aš galiu konstatuoti, kad mes dar tikrai esame labai toli nuo to galutinio tikslo Daugelio valstybių narių vyrauja nacionaliniai monopoliai ir kai kuriuose iš jų iš vis nieko neįvyko nuo trečiojo paketo patvirtinimo. Ir čia reikia kalbėti apie politinius pokyčius, kurie neįvyko. Nežinau, ar nereiktų mes nereiktų mums dabar atvirai diskutuoti apie tas problemas. Atsiejimas, ta, tas atsiejimas, kuris buvo gyriamas kaip esminis aspektas, e, kuris padėtų užbaigti vidaus rinkos kūrimą, e, dėja jis yra neįvykdytas. Taigi norėčiau, kad jūs iš komisijos perspektyvos pristatytumėte šios problemos vertinimą. Dėkuoju toliau Klodas Turmesas. Uh, you, Chair, and, uh, well... Ačiū, pirmininkė. Ir uh, sveikinu visus kolegas grįžusius po vasaros atostogų. Aš nebūčiau tokios skeptiškos nuomonės dėl to, ko mes pasiekėme per artimiausius, per praėjusius metus. Aš dirbu šioje srityje nuo 1999 metų ir puikiai suprantu, kad trečiasis paketas buvo kartu ir kultūrinis lūžis. Tuo metu elektros energijos tiekimas buvo nacionalinė monopolija, mono, monopolis. Ir mums pavyko vis dėlto pažvelgti į šią problemą Europos akimis. Ir mes supratome, kad uh, kai kuriuose valstybėse e, nėra lengva taip greitai pasikeisti. Aš matau ir vis dėlto pozityvių dalykų, dalykų. Kai kurie Vokietijos ekspertai, kolegos, su kuriais kalbėjausi, sakė, kad Vokietijos atsisakymas atominės energetikos būtų labai sudėtingas žingsnis neįgyvendinus atsiejimo tikslo. Kitaip išliktų apskritai informacijos monopolis, vertinant, ar tas atsiejimas būtų naudingas ar nenaudingas. Todėl šita diskusija tarp e, reguliatorių ir tinklų savininkų buvo vis dėlto vaisingas. Kai kurie mano, kad šitas atsiejimas atrišo valstybei rankas imtis pokyčių. Ir aš manau, kad mes užsitikrinome daugiau skaidrumo. Ponas Odi kalbėjo apie tai, ar tie tinklų operatoriai yra tarptautinės bendrovės, kadangi yra kalbama apie Europos dujų ir elektros rinkos integravimą. Nereikėtų pesimistiškai vertinti situacijas. Jeigu pažvelgtume į Beneliukso Vokietijos rinką, tai pastebėtume, kad tiekėjai yra ir e, Olandijoje, taip pat ir prie Austrijos sienų. Taigi vienas operatorius, kuris sugeba valdyti tarptautinę tarptautinį tinklą. Tas pats pasakytina ir apie dujų rinką kadangi mes jau sugebėjome išsiveršti iš nacionalinių sienų. Komisija galbūt galėtų pasakyti, kaip būtų galima pagreitinti tuos procesus, kad kurtųsi tarp valstybinės bendrovės. Norėčiau pateikti du klausimus komisijos atstoviai. Pirmas Jeigu mes siekiame regionės integracijos kartu siekdami ir europinės integracijos, tai mes turėtume užtikrinti, kad nacionaliniai operatoriai veiktų iš vien. Aš negavau atsakymo iš komisijos. Dėl to, kodėl Vokietijos ir Beneliukso reguliatoriai dirba tik tai šiaurės ir vakarų Europoje. Kaip sustiprinti šį bendrabiavimą platesniu mastu? Kaip pasiekti, kad ūkio subjektai, operatoriai veiktų platesniu mastu? praėjusios sudėties komisija labai aktyviai skatino konkurenciją visoje rinkoje. Konkurencijos generalinė direktorate buvo nagrinėjimos kelios bylos susijusios su konkurenciją. Todėl aš norėčiau paklausti, kaip komisija stebi šitą bendrą rinką, ar jinai sėkmingai veikia ar ne. Galvojant apie didžiųjų ES bendrovių konkurencingumą, reikėtų numatyti konkrečius parametrus arba rodiklius Norėčiau paklausti, ką veikia komisija šioje srityje ir galbūt pasigendu šiek tiek politinio e, entuzijazmo. Dėkuoju toliau, ponia Figeredo. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau užduoti du klausimus. Tie klausimai man kelia susirūpinimą, ypač kalbant apie vidaus rinkos kūrimo užbaigimą arba to vidaus rinkos išplėtimą. Visų pirma, reikia nepamiršti skirtingos situacijos valstybėse narėse. Ta situacija yra skirtinga ne tik kalbant apie operatorius, bet ir apie infrastruktūras. Ir taip pat yra skirtinga ir finansinė situacija. Todėl kyla klausimas, kaip gali būti įmanoma užtikrinti, kad infrastruktūros toliau būtų vystomos tose šalise, kurios susiduria su sunkiamis ekonominėmis, finansinėmis ir socialinėmis problemomis. Ir kaip būtų galima užtikrinti, kad, kad tos valstybės narės galėtų vystytis, modernizuoti infrastruktūras ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą energijos tiekimą. Čia kalbu ir apie elektros energiją, ir apie dujų tiekimą. Toliau kitas klausimas, susijęs su pirmuoju, tai yra klausimas dėl kainų. Kainų, kurias turi mokėti galutinis vartotojas, mažos ir vidutinės įmonės bei e, gyventojai. nes kai energijos kainos kyla dėl, pavyzdžiui, padidėjusių mokesčių ir tuo pačiu mažėja gyventojų atlyginimai tam tikrais atvejais, taip pat auga nedarbo lygis ir skurdas, tai tuomet plinta tas vadinamasis energetinis skurdas. Todėl aš norėčiau paklausti, kokiu priemoniu žadate imtis, kad būtų reaguojama į šią situaciją, kad būtų sprendžiama šita problema. Ar tiesiog galime konstatuoti, kad dabar ir toliau bus stiprinami tie valstybių narių skirtumai, e, ypač kalbant apie infrastruktūrą, apie energijos tiekimą ir apie prieigą prie energijos. Ačiū. Dėkuoju toliau, pane Grostet. Euh, Ačiū. Noriu grįžti prie uh, aspekto, kurį kolegos jau du kartų minėjo. Tai yra infrastruktūros klausimo ir reikalingo, joms reikalingo finansavimo, nes infrastruktūra susijusiu su kaštais, kuriuos didžia dalimi sugeria rinka. Neseniai e, po, Susa Wagner e, pranešime buvo patiktas pasiūlymas dėl energetikos infrastruktūros, taip pat dėl finansavimo priemonės, kurie galim būtų duoti. Tai yra labai novatoriškas pasiūlymas pasidelgti Europos fondų lėšas arba e, pasiduoti rizikos kapitalu. Ir noriu paklausti, ką jūs komisija apie tai manote, ką, kaip jūs tai vertinote ir kaip jūs rengėtės konkrečiai, ką konkrečiai elgtis dėl tų pasiūlymų. Uh, pat yra projektų, kurie gali būti laikomi labai svarbiais, esminiais infrastruktūros srityje, kurie tačiau nėra įgyvendinami, kur, kur, kurią sunku įgyvendinti. Todėl tais atvejais reiktų, kad e, valdžia ir įmonės, tai yra privatus ir viešasis sektorius bendradarbiautų. Ar jūs norite, ar jūs rengitės paskatinti kažkokius tai įvykius čia ir ar jūs norite, ar jūs rengitės kažkaip pritraukti investicijas infrastruktūros finansavimą? Pone Kolarska Labinska. E, Ačiū. Ponas Rubikas lankėsi Kipre. O aš lankiausi per atostogas Lenkijoje, buvau didelėme kaime ir aš taip pat patyriau kai ką, ką laikau labai svarbių aspektų, kalbant apie infrastruktūrą. Nutrūko energijos tiekimas. Kiekvieną kartą, kai tik tai lydavo, nebūdavo elektros. Aš, tai man tai man priminė situaciją prieš 30 metų, kai tik tai už lango lietus nėra elektros. Taigi mes kalbame apie infrastruktūrą, apie naujas investicijas, investicinius kelius. Tai yra labai svarbus dalykai. Uh, Tačiau jeigu jau kalbame apie tikros vidaus rinkos kūrimą, mums reikia moderni, siekti modernizacijos daugelie šalių. Nes, pažiūrėjau, kai gauname žinia pati, kad kažkur nukrito medis arba vėjas, didelis vėjas padarė žalos, tai, tai, tai, tai nėra šiomis dienomis geras paaiškinimas, kodėl nėra energijos tiekimo. Taigi, Ką jūs rengiatės daryti, kokie jūsų planai skatinant modernizavimą, infrastruktūros modernizavimą kai kuriuose šalise. Taip pat noriu pritarti kolegams, kurie, kurie klausė apie nuosavybę. Kai kalbame apie energetinį saugumą, dėja mes nežinome, neturime informacijos apie tai, kam priklauso daugybė įmonių. Ir tai tampa esminiu dalyku tai ne tik aktualu, ne tik kalbant apie tai, ka, kas, e, kalbant, ką minėjo ponas Saudy. Pavyzdžiui, niekas nežino, kas įsigyja licencijas eksploatuoti skalūno dujas Lenkijoje. Ar jūs manote, kad komisija gali imti šios problemos, parengti studiją arba parengti metodologiją, kurios pagalba mes galėtume daugiau sužinoti apie tai, kieno rankas patenka uh, energetinės įmonės. Ačiū. Dėkoju. Pats norėčiau užduoti dar porą klausimų. Ką komisija mano apie pajėgumus ar, ir kaip jie yra suderinami su energijos vidaus rinka? Ir toliau kitas dalykas, kokia yra situacija su atsinaunančiais atsinaunančios energijos šaltiniais, nes jie kažkaip neįtraukiami į tą rinką. Jų dalis ne, nėra, vidaus rinkos, ne, nėra vidaus rinkoje. Taigi, kaip jūs į tai reaguotumėte ir tada, kas yra ta vidaus rinkos koncepcija? Na ir toliau sutarties pažeidimo procedūros arba e, sankcijos valstybėms narėms, kurios nustato tam tikras kainas už elektros energiją. E, tai vyksta nuolat, o komisija labai, labai kukliai elgesi šioje situacijoje, ne, praktiškai nereaguoja. Taigi, jūs gavote tikrai labai daug klausimų, tikiuosi, kad atsakysite bent į keletą iš jų. Mes Aišku, palėtėme čia labai daug įvairių aspektų, taigi prašau žodis Jums. Dėkuoju už Jūsų pasisakymus ir klausimus. Tai rodo, kad Jūs labai domitės e, šiuo klausimu ir esate pasiryžę diskutuoti apie iššūkius. Kalbant apie infrastruktūrą, Aš savo pasisakymę nedaug dėmesio skyriau infrastruktūrai, kadangi maniau, jog jūs turite pakankamai informacijos, išsamios informacijos. Žinoma, infrastruktūros sukūrimas taip pat e, e, egzistuojančių tinklų ir jungčių tiesimas yra trečiasis svarbiausias aspektas užbaigiant vidaus rinką. Be fizinių tinklų nebus iš tikrųjų jokio, jokios prekybos. Todėl komisija yra parengusi atskirą infrastruktūros plėtojimo strategiją, dabar rengia teisės akto pasiūlymą ir tikisi pateikti jį iki spalio lakurčio mėnesio svarbiausia išspręsti keturis klausimus, atsižvelgiant į pasiūlymus dėl infrastruktūros paketo. Pirma, tai yra infrastruktūros planavimas. Jūs savo pasisakymuose minėjote, kad dabar Europos e, e mastu yra e, ketinama plėtoti ten tinklus. Todėl reikėtų sukurti ir Europos masto požiūrį į tinklų plėtrą. Šita plėtra turėtų būti pagrįsta pasiūlymų iš apačios e, aptarimo principų. Taip pat reikėtų apsispręsti, kurie pagrindiniai prioritetai turėtų būti, koridoriai turėtų būti e, tiesiami kaip prioritetiniai. Taip pat labai svarbu e, tinklų tiesimą derinti su planavimo procedūromis, kadangi su vietos savivaldos institucijomis, su gyventojais reikės e, tartis siekiant tiesti tinklus. Dešimties metų iš ankstinio planavimo principas yra labai svarbu. Taip pat reikia atsižvelgti ir vietos e, gyventojų lūkesčius bei interesus. Todėl labai svarbu numatyti procedūras, kurios leistų įgyveninti tokius projektus. Kitas dalykas teisiniai e, pagrindai, kurie užtikrintų tokių projektų įgyvendinimą. Reguliatoriai kol kas e, turi monopolį valstybėse narėse, tačiau vis dėlto reikėtų numatyti tinkamą e, e tarifų sistemą reguliatorių e, institucijų lygmenyje, kad projektai būtų e, priimtini, patrauklus investuotojams. Ten, kur rinka nesugeba užtikrinti pakankamai finansų, reikia kreiptis pagalbos į valstybę ir reikėtų naudotis valstybės ištekliais, kad jie galėtų atitinkamai nukreipti privačias investicijas. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad būtina, jog ne tik tai kurti naują infrastruktūrą, bet ir veiksmingiau naudoti dabartinę turimą infrastruktūrą. Labai svarbu, kad papildomai prie tų egzistuojančių dujotekių būtų tiesiami, tiesiamos jungtys ir kad tos jungtys būtų techniškai naudojamos, eksploatuojamos. Dažnai yra tam tikri pajėgumai, tačiau jie yra nenaudojami. Todėl labai svarbu laikytis tų tinklų naudojimo kodekso ir taip pat e, laikytis bendro tinklų dizaino nuostatų. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atsižve... E, pakalbėti, kadangi jis e, at, at, at, sutampa su daugeliu jūsų e, klausimų. Atsiejimas. Atsiejimas atnešė ir gerų rezultatų, ne tik pasipriešinimo. Jeigu pažvelgtume, kaip vakarų Europoje reagavo dujų rinka į skirtingą e, poreikio ir e, pasiūlos dinamiką tai galite, galėsite pastebėti, kad pasiūla padidėjo, ypač mm, gavus galimybę e, įsivežti skalūno dujų iš Junktinė Amerikos valstijų, o paklausa sumažėjo. Rytų Europoje šitas poveikis buvo dviejopas. Kitas pavyzdys - Vokietijos sprendimas atsisakyti atominės energijos ir kaip Fukushimos tragedijos pasiekmi. Jeigu jūs įsiklausytumėte į Vokietijos federacinės agentūros informaciją, kuri buvo pateikta Liepos 20 dieną, tai pastebėsite, kad poveikis kainai buvo visiškai trumpalaikis ir po to sprendimo viskas vėl grįžo į savo vietas. Taigi, er, galvojant apie rinkos likvidumą, tai reikėtų pasakyti, kad jisai didėja ir pardavimai rinkoje didėja. Taigi yra ir E, pozityvių poslinkių, tačiau bendras vaizdas valstybėse narėse yra labai skirtingas ir negalima visko o, suvesti tik tai į gamintojų konkurenciją. Dažnai atskiruose valstybėse dominuoja 2-3 gamintojai ir todėl kartu su valstybėmis, nacionaliniais reguliatoriais reikia siekti gerinti situaciją. Taip pat reikia daug įdėti darbo reguliuojant e, mažmeninę prekybą. Dauguma valstybių vis dėlto pasirinka tą atsijimo modelį, ypač elektros rinkoje. Tačiau kai kurios valstybės vis dėlto priėmė sprendimą dėl atsiejimo, kai kurios paliko pasirinkimo laisvę operatoriams, o tie taip pat krypsta atsiejimo link taip pat. Taigi ateities perspektyvos yra geris, geros. Mes manome, kad uh, perdavimo tinklų operatoriai įgys daugiau svorio. Ir ta atsakomybė, kuri jiems tenka, kadangi yra perinama prie europinės veiklos, tiesiog stiprina nacionalinius operatorius. Tai yra tendencijos, kurios, mano manimu, stiprės ir ateityje ir nauda matoma tarptautiniu mastu už valstybės sienų, kadangi yra kuriami tinklai jau tarp atskirų valstybių ir tai jau užtikrina papildomą dinamiką. Mes žinoma atidžiai stebėsime situaciją ir tas valstybės, kurios bendrijos lygmenių arba nacionalinių lygmenių dar nelabai entuziastingai siekia atsijėti gamintojus ir uh, tinklų operatorius, norėtų, stengsimės, kad jie pakeistų savo veiklos praktiką dėl tiekimo šaltinių diversifikavimo. Daug kas minėjo Kaspijos regioną ir Nabuko projektą. Aš jau anksčiau kalbėdama kalbėjau, kad rytų Europoje ir vakarų Europoje skiriasi e, kainodara. Tačiau e, tai paaiškinama tuo, kad rytų Europa ir toliau išlieka labiau priklausoma nuo e, tik konkrečių tiekėjų. Taip pat jūs minėjote regioninius interesus ir taip pat regioninių talpyklų kūrimą, taip pat suskysintųjų dujų terminalų steigimą mūsų viena, vienas iš prioritetų ir išlieka tiekimo diversifikavimas į Baltijos valstybės, kuriant suskystintų dujų terminalą. Mes manome, kad šios valstybės turi spręsti visus šios klausimus ir regionų lygmenių. Mes komisiją taip pat raginsime nacionalinius reguliatorius bendradarbiauti regiono lygiu, nes regioninis bendradarbiavimas e, dabar yra pakankamai geras, jeigu mes pažiūrėtume į vakarų ir rytų Europos bendradarbiavimo projektus, tai pastebėsime, kad nacionaliniai reguliatoriai pakankamai gerai bendradarbiauja. Viskas, žinoma, priklauso nuo to bendradarbiavimo intensyvumo. Galbūt elektros e, sektoriuje bendradarbiaujama geriau negu dujų sektoriuje. Taigi visas e, regionės reguliatorių grupės mes paraginsime balandžio arba gegužės mėnesį iki Liepos mėnesio parengti pasiūlymus dėl jų bendradarbiavimo ir pasiūlymus dėl vidaus rinkos kūrimo užbaigimo iki 2014 metų. Taigi mes pabandysime išklausyti jų komentarų ir paraginsime regionus įnešti savo indėlį į vidaus rinkos užbaigimą kalbant apie tiekimo šaltinių diversifikavimą, buvo užduotas klausimas apie e, pirkėjus, tuos, kurie dalyvauja, š, veikia šiame Europos pramonės sektoriuje, kaip palengventi jiems galimybės patekti rinką dar norėčiau prisiminti ankstesnį klausimą dėl to, ar valstybės įmonės turėtų tapti bendrovėmis ar investuotojomis. Manau, kad komisija būtų pasirengusi svarstyti pasiūlymus, kuriuos teikia pramonė, bet komisija pati nemato būtinybės kurti tokias struktūras. Uh, pasiūlymai, iš kurios pateiktų pramonė, susities pramonė, turėtų, būti, turėtų visiškai atitikti konkurencijos taisyklės, nes jeigu dujos būtų perkamos kolektyviai, jeigu jas pirktų didelis skaičius pagrindinio energijos tiekėjų Europoje, tai jie turėtų, jie konkuruotų tarpusavyje, kai parduotų, perparduotų tas dujas Europos rinkoje. Taigi kolektyvinio pirkimo, kolektyvinis pirkimas problemų nesikaltų, tačiau turime pamastyti, kaip viskas vyktų tas dujas parduodant. Ir todėl pramonė turėtų pateikti pasiūlymų dėl to, kaip šią situaciją spręsti. Skaidrumo klausimas taip pat, jį taip pat uždavė keletas autorių. Jūs kalbate apie e, tai, kad reiktų daugiau skaidrumo apie perdavimo tinklų operatorius, apie tai, kam priklauso be, energijos bendrovių akcijos. Aš sutinku. Anksčiau aš dirbau telekomo sektoriuje ir kai pradėjau dirbti energetikos sektoriuje, mane šokravo tai, kad ten beveik nėra skaidrumo. Netgi komisijai labai sunku gauti informacijos apie ilgalaikių sutarčių turinį. Taigi mes turime dirbti drauge ir, ir akcentuoti, kad tai svarbu. Man atrodo, su ta remit dokumentu mes pasiekėme neblogų rezultatų. Parlamentas šiame reglamente dėl energijos rinkos e, vientisumo ir skaidrumo taip pat įrašė jam aktualias nuostatas. Taisyklės dėl E, perdavimo ir transportavimo sistemo atsiejimo numatys, kad nacionaliniai reguliuotojai turės taikyti tam tikrą sertifikavimo procedūrą ir reikės išsiaiškinti, kam priklauso tos sistemos. Tai užtikrins didesnį skaidrumą rinkoje ir tai bus geras dalykas. Gebėjimai rinkų gebėjimai. Šį klausimą svarstame dabar su dideliu susidomėjimu. Mes neturime jokių šankstinių nuostatų. Jeigu tos gebėjimų rinkos galėtų padėti užtikrinti reikalingas investicijas, energijos ga gaminimo pajėgumus, didinti, tai geras dalykas. Tačiau čia kalbame apie priemonės, kurių pagalba galėtume kištis į rinką. To, tokios intervencijos rinkoje atveju reiktų nepakenkti pozityvioms tendencijoms toje rinkoje. Ir kai tokių priemonių įmamasi, reikia užtikrinti, kad jos būtų proporcingos, tikslinės ir kad jų poveikis ne, nebūtų Tai kad jos nesukeltų nepagydavimų pasiekmių. Mes apie tai kalbėjome su Junktinės karalystės atstovais. Pavyzdžiui, energijos gamybas iš atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat brandolinės energijos jėgų naudojimas. Kokius signalus tai siunčia rinkai? Man atrodo, kad dar per anksti bandyti suformuluoti galutinius atsakymus, bet reikia situaciją analizuoti ir bandyti parengti pamastymų dokumentą apie tai, kaip reiktų keisti rinkos struktūrą, jeigu ryškėja naujos paradigmos ir, ir jeigu matome, kad didelę gamybos dalį turėtumėme organizuoti taip, kad ji nesikištų į rinkos darbą. Kainodaros klausimai ir energetinio skurdo klausimas. Ūkiai, šeimos, kur, kurios, kurios pajustų neigiamą šios rinkos liberalizavimo rezultatą. Buvo paties pavyzdys apie energijos tiekimo pertrukius Lenkijoje. Reikia atlikti reikalingą modernizavimą ir kad reikia užtikrinti, kad tinklai būtų šio laikini ir kad žmonės gautų energiją. Tačiau susiję investicijos neišvengiamai atsilieps kainoms kainai, kurią vartotojai gali ir nori mokėti už energiją. Jeigu panagrinėsime padėti Europos ši, šeimų ūkiuose, šeimose šiandien, tai reglamentuojamos kainos vaidina svarbu vaidmenį. Ir dažnai e, kainos didmeninėje energijos rinkoje yra panašios į tas, kuria, kur, kur, kurias moka vartotojai, galtiniai vartotojai. E, Komisija rengėsi stebėti padėti šio, šioje srityje. Mes esame e, parengę nemažai perspėjimų valstybėms narėms. Ir reguliuotojo institucijos nustatomos kainos iš principo turėtų būti draudžiamas dalykas. Tačiau yra skirtingų vartotojų konkrečiose valstybės narėse. Kai, kai yra vartotojų, kuriems tikrai reikia apsaugos, kurie turi būti apsaugoti, nustatant tam tikrą kainą. Ir, ir tokių, kuriems nereikia apsaugos. E, konkurencijai toliau plėtojantis mažmeninės kainos už energiją turi būti nusatomos atsižvelgiant į tuos vartotojus, kuriems reikia apsaugos. Uh, Ir reikia išsiaiškinti, ar kainų nustatymas, kainų už energiją nustatymas yra tikrai geriausia priemonė padėti skurdžiausiams energijos vartotojams. O galbūt kitas sprendimas - izoliuoti, geriau izoliuoti būstą. Valstybės narės pernelik dažnai yra linkę griebtis tokių priemonių ir kainos yra gana plačiai reguliuojamos ta, ta, ta reguliavimo priemonė pasitelkiama per, per daug dažnai ir taip sukūriama aplinka, kurioje konkurencija tampa sudėtinga. Ir investicijoms tai taip pat ne, nepalankia aplinka. Nežinau, ar aš atsakiau visus klausimus. Man atrodo, kad beveik visus. Jei ne, tai priminkite ką pamiršau. Arba galiu pabandyti atsakyti raštu į dar neatsakytus klausimus. Nuoširdžiai dėkoju. Buvo užduota daug detalių klausimų ir jūs išsamei juos atsakėte. Nuoširdžiai dėkoju Jums už tai ir galbūt mes vis tik tai pasitelksime e, Jūsų pasiūlymą. Galbūt būtų tikrai gerai gauti tokį sąrašą raštu, kur būtų išvardintos visos problemos ir netgi gal kiekvie, kokios būtų valstybėse problemos. Galbūt mes pateiksime jums klausimą raštu, kad jūs galėtumėte pateikti mums šitą informaciją, kad galėtumėte pažiūrėti, kaip keičiasi situacija. Taigi dėkoju visiems už šią diskusiją. Ir tuo baigiame penktąjį mūsų darbo tvarkės punktą ir keliaujame prie nu, senojo ketvirtojo punkto, o naujojo šeštojo punkto, jeigu jau mūsų svečias atvyko.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 Kompiuteris veikia. Puiku. Taigi, ponios ir ponai, tęsėme savo darbą. Norėčiau pasveikinti poną. Pona Green, kuris yra aukšto lygio ekspertų grupės atstovas ir ta grupė nagrinėja pažangesias technologijas. Jis pristatys tos darbo grupės ataskaitą ir rekomendacijas. Norėčiau padėkoti, kad turime progą su jumis pakalbėti šią temą. Pone Krin, prašau, suteikiu jums žodį ir beje mes gavome įdomios, įdomų leidinį, įdomios informacijos. Uh, Ačiū pirmininkė, laba diena. Ponės ir ponai, man tikrai malonu E, kreiptis į Jūs, Europos parlamento komiteto narius. Esu čia aukšto lygio ekspertų grupės vardu. Ta grupė komisija įsteigė 2010 e, Liepos mėnesį. Jos pirmoji ataskaita jau pasirodė praeisę mėnesį ir atrodo, kad visi turite jos kopiją. Šiandien pabandysiu akcentuoti svarbiausias ataskaitos mintis ir taip pat lauksiu jūsų rekomendacijų dėl tų išvadų gyvendinimo. Manau, kad čia ataskaita turėtų jūs sudominti, nes šie aukšto lygio ekspertų grupė, e, tyrianti pažangesias technologijas, yra iš es, apima geriausius pramonės srities specialistus, taip pat akademikus, mokslininkus. Ir jie pateikė labai drastišką įvertinimą. Mes prognozuojame veiksmus, kurių reikės simti netolimo ateityje ir mes prognozuojame, kad daugybė darbo vietų daugelie Europų, e, Europos regionų netolimoje ateityje dinks. E, Mes turime omeny labai gerai apmokamas darbo vietas, ypač susijusias su e, šio laiki, darbo vietas susijusias su šio, šio laikinių technologijų plėtra pristatysiu, kas, visuomet, kas yra tos pažangiusios technologijos, taip pat pateiksiu e, silpnųjų vietų, e, stipriųjų pusių, ap, galimybių ir galimų tendencijų analizę. Taigi, kuo me, mūsų darbo užduotis apsprendė komisija. Buvo išrinktos šešios rytis - nanotehnologijų, mikrotechnologijų, eh, biotehnologijos, fotonikos ir me medžiagų bei pažangios gamybos sritis. Tai buvo patvirtinta tai, komisijos narių Tajaniklios ir Gegin Quinn susitikime. Kodėl būtent šios šešios sritis, pabandysiu paaiškinti. Pažangiosios technologijos yra labai svarbios, rengiant, plėtojant bet kurį naują gaminį. Kaip pavyzdį galime paimti mobilųjį telefoną kuriuo daugelis iš jūsų naudojatės šiandien. Ten yra tų pažangiųjų uh, medžiagų, technologijų, tai yra mikroschemų, taip pat yra pritaikytos nanotehnologijos, yra fotonikos elementų, telefonai yra integruotas e, fotoaparatas ir taip pat netgi biotehnologijos panaudojimas. Pa, pas, panagrėkime kitą gaminį. E, paukščių gripo m, testavimo, e, ga, testavimo mėginys irgi panašus elementai. Arba e, saulės baterijos, fotoninės saulės baterijos, jos vėlgi apima šias pažangiasias technologijas. Ir paskutinis pavyzdys, kurį pateikiu, yra automobilis. Automobilyje yra daug, nemažai elektronikos. Beveik 70 procentų visų automobilių vertės yra elektronika. Taip pat čia panaudojama biotehnologija, tai yra panaudoti, panaudotos tam tikros dirbtinės medžiagos padangų gamybai, fotonikos e, technologija panaudojama, taip pat pažengėsios technologijos kitur. Ir jeigu įsigilinsime į smulkmenas, aš suprantu, kad negalite perskaityti visko, bet pamatysite, kad visa tai, visos šios technologijos apima mano išvardintas rytis. Taigi, kalbant apie tas pažangesias technologijas, gaminius, galime kalbėti apie automobilių pramonę, apšvietimo pramonę, elektronikos pramonę, kuriuose ES yra labai stipri. Ir, kaip matote, svarbiausia dalį, svarbiausia vaidmenį čia vaidina tos pažangiosios technologijos ir jos yra labai svarbios, jeigu norime ir toliau plėtoti gaminius, kurių dėka kursime darbo vietas, kurios, kurių taip reikia mūsų piliečiams. Dabar, kur esame šiandien mūsų stipriųjų vietų ir silpnųjų vietų apžvalga. Europa ir toliau dalyvauja varžybose dėl pažangių technologijų tobulinimo. Geltona kreivė žymi patentų skaičių, kur, kurių kuriems paraiškas patikė Junktinės valstijos, žalia kreivė, tai Rytų Azijos turimi patentai, o melina kreivė, kuri maždaug, kurios, kuri nei kyla, nei krinta, yra Europos patentai. Taigi, Europa vis dar dalyvauja tose varžybose, bet kaip matote, Azija labai smarkiai lenkia mus patentų srityje. Kalbame ne apie kopijas, bet apie naujų žinių, ž, ž, žinių technologijos gaminių atsiradimą. Mokslinių tyrimų ir plėtojimo srityje Europa yra stipri. Joje čia, mūsų žemynė dirba daugybė svarbių įmonių. Jeigu patentus laikytumėme novator, no, novat, inovacijų kriterijumi, pasitelkime keletą sričių, kurios gali būti įdomios jūsų komitetui. Pavyzdžiui, ličio baterijos, mažai anglies naudojančiose elektrinėse automobiliuose. Visų pirma, akumuliatorius kaip, kiek patentų šiems gaminiams yra Euro, pasaulyje, kaip matote, mat, čia yra e, Azija, Europa ir JAV. JAV turi 30 procentų patentų, Europa 31 procentą, o Azija turi 35 procentus patentų. Taigi daug maž taip pat. Apskritimai žymi gamybos pajėgumus ir darbo vietas. Azijos apskritimas yra didžiausias, nes 87 procentai visų gamybos pajėgumų yra Azijoje. Tai yra tikrai gerai apmokamas, 71 procentas gamybos pajėgumų yra JAV, o Europoje nulis. Kalbu apie pažangių akumuliatorių gamybą. Ir todėl dabar veržamasi dėl pažangesnių gaminių, kas pirmas pasiūlys pažangesnį gaminį šioje srityje ir kiek kas skiria lėšų tam. Matote, Azija e, skiria daugiau nei 3 milijardus eurų praėjusiais metais ir 2,5 milijardo eurų skirta akumuliatoriui, nes akumuliatorius yra svarbiausia automobiliaus dalis. E, JAV beveik devi, daugiau nei 9 milijardai eurų, iš jų pusantro milijardo akumuliatorių tobulinimui, o Europa šiai sričiai skyrė 100 milijonų. Taigi kaip galime tikėtis, kad mes ateityje išlaiky, turėsime pažangę automobilių pramonę, o prisiminkime, kad Prancūzijoje ir Vokietijoje automobilių e, pramonė yra, vaidina labai svarbu vaidmenį. Prezidentas Obama savo uh, metinėme pareiš, pa, pasisakime sausio mėnesį kalbėjo, kad taisyklės pasikeitė ir jis suteikė e, įgaliojimus visoms valstybės agentūroms ir žinybams dalyvauti tose varžybose ir, ir, ir ragina konkuruoti ir laimėti. Tai yra jų siekis yra pralenkti visas kitas pasaulio šalis. Taip pat matote Andrew Grove, Intel įkūrėjo mintis, kad reikia pritraukti užsienio gamintojus į jungtinės valstijas. Ir, kaip matote, JAV įmasi veiksmų, kad pritrauktų gamybą, kad pritrauktų uh, pažangės įmonės BASF, taip pat SAFT. BASF yra Vokietijos įmonė, o SAFT yra Prancūzijos įmonė. Ir jos teigia įmonės, kurios užsiims pažangių akumuliatorių gamybą. SAFT e, turėjo 200 tūkstančių darbuotojų įmonių Tačiau šiandien tai įmoniai daug kliučių kelia konkurencija, ribojant, konkurencija e, ribojantis nuo e, reglamentai. Mes prarandame pačius pažangiausius, novatoriškiausius veikėjus, jie išvyksta į JAF ir Kiniją. Kitas pavyzdys buvo etanolis. Vėlgi, trikampiai žymi turimų patentų kiekį. Europa yra lyderė, ji turi 36 procentus visų tos ryties patentų. E, JAV turi 34, o Kinija 3. Kur yra gamybos pajėgumai? 55 procentai JAV, o Europoje tik 5 procentai ir šis kiekis sparčiai mažėja. Mes visiškai mūsų uh, akademiniai pajėgumai ir gamybos pajėgumai visiškai atitrūkę. Brazilija paskelbė, kad ji in, rengėsi investuoti 19 milijardų į šį sektorių, į pažangių e, degalų gamybą. O Europa 2010 investavo 6 milijardus eurų. Tikrai daug mažiau nereikėtų. Junktinės valstijos remdamosi Obamos paskelbtomis gairėmis, agresyviai konkuruoja, bandydamos pritraukti naujus lyderius, šios ties lyderius JAV. Ineos Junktinės karalystės įmonė buvo išplėtojusi e, novatoriškas technologijas ir Junktinės valstijos jas prisiviliojo. E, pasiūlysiu tikrai didelės, gara, didelės subsidijas, nes ši įmonė negalėjo pasimti paskolos, reikalingos paskolos iš Europos bankų. Taigi patys e, pažangiausi protai išvyksta iš Europos. Ir paskutinis pavyzdys yra Saulės baterijų pavyzdys. Europa yra lyderė šioje srityje. Europa turi 77 procentus pasaulinio, šios pasaulinės rinkos dalies. Ir International Herald Tribune paskelbė straipsnį šią temą. Ir tos saulės baterijos matomos šioje nuotraukoje tikriausiai jau nebe Vokietijoje pagamintos. Taigi, rinka yra Europoje. Europa turi 29 procentus visų patentų, jungtinės valstijos 27. Mes visur esame pirmi patentų požiūrių. Azija turi 42 procentus patentų. Tačiau ir rinka yra Europoje. Mums turėtų, mums priklauso didžiausia rinkos dalis, iš tikrųjų tai yra europietiška rinka. Bet mes, mes turime tik 13 procentų tos rinkos. Ar situacija pasikeis? Mes e, savo aukšto lygio grupė, ekspertų grupė atlikome analizę, tačiau į pirmuosius laikraščių puslapius šie duomenys nepateks. Tai yra padėtis, kaip jie keitėsi Europoje nuo 2001-2010 matote, kad vėliavos žymi įmonių priklausomybę. Mes, Europoje buvo šešios iš e, pažangiausių šios ryties įmonių pasaulyje. Ir dab, o dabar liko tik viena, nežiūrint į tai, kad mes turėjome didžiausią pasaulyje rinkos dalį, nežiūrint į tai, kad mes be galo apie tai kalbame ir mes apie vis tiek tai nukrito. They're the US companies. They had one in. Junktinės Amerikos valstijos laimėjo 2004 metais e, ir 2010 metais, o taip pat ir daug laimėjo ir Azijos bendrovės ir Japonija. 2004, 2009 ir 2010 metais jos pagamino daugiausiai. O štai kaip atrodo situacija dabar valstybė. Aštuonis iš dešimties svarbiausių gamintojų yra Kinijos bendrovės. O kitais metais situacija bus dar panašesnė. Labai svarbu, kad būtų užtikrinamas atitinkamas atlyginimų lygis, kitaip nebus įmonėms jokių garantijų. 21 milijardą Kini, Kinijos o, o, bendrovės gavo paramos iš valstybės, o Europos investicijų bankas negali teikti paskolų ne rinkos, ne ES rinkos dalyviams Taip pat e, šioje skaidrėje matome, kad Kinija yra pasirašusi kredito sutartis, e, kurios yra vertos 33 milijardų eurų. Taigi ES įmonių tarp dešimties geriausių kitais metais sunku tikėtis. Taigi saulės energija, energijos baterijas gaminančios įmonės atsilieka nuo Kinijos. Kitos valstybės išleidžia milijardus, ypač Kinija. Kinija užtikrina gamybą ir taip pat užtikrina užimtumą. Kas... More... Galime kalbėti apie Europą kaip apie mirties slėnį, kadangi pagrindinius tyrimus atliekama mes, o gamyba vykdoma JAV ir Azijos valstybėje. Mes daugiau esame pasiekę patentų srityje, tačiau mes negalime paversti mūsų žinių darbu. Dabar labai svarbu nutiesti tinklą šitame mirusiame slėnyje. Norėčiau paminėti, ką daro kitos valstybės yra LED šviestuvų srityje panašus pokyčiai kaip ir saulės baterijų gamybos srityje. Geltonas spalva rodo komponentus, sudėtinės dalis, o mėlyna spalva yra e, nuspalvintos ištisos sistemos. Ir Kinija užima šiame strateginėme sektorėje bent jau 50 procentų. Tai pasakytina ir apie gamybą. Kita vertus, kalbant apie skatinimą, reikėtų priminti, kad Kinija yra e, numačiusi teikti pagalbą 21 miestui, kuris ketina perinti prie LED apšvietimo sistemos. E, ir yra. O Europa taip pat yra prieimusi savo atsaką ir numatė 10 milijonų eurų siekdama konkuruoti su Kinija. Žinoma, Kinija iš, paruošė savo atsakymą, tačiau situacija Europoje nesikeičia. Aš lankiausi e, Prancūzijoje ir norėčiau priminti, kad gerai išmanau situaciją šioje valstybėje. Reikėtų priminti, kad mes esame įkurti atitinkamą e, m, tarnybą, kuri galėtų padėti užsitikrinti kreditais e, e, įmonėms. Tačiau, kaip ir amerikiečiai, kurie prisiviliojo daug tų akumuliatorių gamintojų firmų į savo šalį, lygiai taip pat gamyba e, yra vykdoma intensyviai Rusijoje. Mes esame parengę tarpinio laikotarpio ataskaitą ir rekomendacijas. Joje yra minima, kad ES yra tapusi tiesiog mirties slėnių. Mes daug kalbame apie naujasias technologijas, tačiau mes nekalbame apie tų technologijų įgyvendinimą. Mums reikalingas technologinis progresas, pažanga, ir mums labai svarbu užtikrinti gamybą, kadangi viskas priklauso nuo gamybos. Taip pat yra kalbama Amerikoje, pavyzdžiui, apie naujas politinės e, e, iniciatyvas. Mes komisijoje taip pat kalbame apie naujas iniciatyvas e, rugsėjo 28 dieną mes tikimės paskelbti mūsų pasiūlymą dėl galimybės konkuruoti su Kinija ir JAV. Taip pat Kinija paskelbė, kad tos moderniausios technologijos yra svarbiausias jų tolesnės plėtros prioritetas. Yra, yra dėmesys skiriamas ne tik tai gamybai, bet ir naujų technologijų kūrimui. Tarptautiniai siekiniai apskritai yra siekiami su veikla Kinijoje, Korejoje, Junktinėse Amerikos valstijose, Kinijoje 11 procentų finansavimo skiriama būtent toms moderniosiams mm, e, technologijoms, 32 procentai bendriesiems tyrimams ir 58 procentai taikomiesiems tyrimams. Junktinėse Amerikos Korejoje 24 procentai pagrindinis tyrimams, 44 procentai e, e, jų įgyvendinimui ir e, 32 procentai taikomiesiems tyrimams. E, o Junktinėse Amerikos valstijose 28,4 procentai e, e, skiriama pagrindiniams tyrimams, 28 taikomiesiems. O mes neturime duomenų, mes turime tik tai ciklus. Valst... 36 procentus ES susumavus visų valstybių investicijas mes išleidžiame pagrindiniams tyrimams ir tik 19 procentų vystimui. Taigi tokia yra situacija ir mes turime sutelkti dėmesį ne tik tai į e, pagrindinius tyrimus, bet mes turime ir e, skatinti technologijų plėtrą. Taigi tai yra pirmoji ataskaita, kurioje mes pasistengėme parodyti bendrą vaizdą ir, žinoma, e, padėti komisijai apsispręsti dėl tolimesnių tyrimų. Rekomendacijos būtų e, tokios, jos išsamei yra prisitos pranešime, Visų pirma, reikėtų numatyti technologinės prioritetus Europai. Mes taip pat turime finansuoti mokslinius tyrimus visų spektru, o ne tik tai demonstraciniais tikslais. Mes turime apriepti ir gavimybą, ir plėtrą. tai, kad daro kitaip, viskas persikels į JAV ir į Azijos valstybės. Mes taip pat turime pakeisti bazinių plėtojimų technologijų apibrėžimą. Mes turime pakeisti šitą pusiausvyrą, finansavimo pusiausvyrą, e, teikiant paramą įgyvendinant įvairias mokslinio tyrimų programas kodėl mes turime išleisti daug daugiau bendriesiams pagrindiniams tyrimams, lyginant su kurie kitoms valstybėms. Aš norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką, būtent, kad Junktinėse Amerikos valstijose, kai iš federalinės vyriausybės arba nacionalinių departamentų gauname informaciją, mes turime žinoti, kad tai yra uh, JAV duomenys, tačiau Korejoje ir Japonijoje dažniausiai tokie duomenys renkami pačioje valstybėje. Mes ES apskritai neturime jokių uh, įgaliojimų arba nuorodų finansuoti šitą sritį, let sritį. Licencijavimas vyksta institucijose, bendrovėse, mokslinės institucijose ir mes kartu su komisaru Karais Barnie ir Tadžiani manome, kad reikia apskritai tai galvoti apie bendrą modernių technologijų politiką ES matu. 46 milijardai, kurie yra numatyti 2000 iki 2018 metų skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms, turi būti tikslingai panaudoti. Ir galiausiai reikia susijęti įvairių ES programų e, lėšas. Tai yra, atrodo, paprasta, tačiau sudėtingas dalykas ir galiausiai valstybės pagalba. Mes derimės su konkurencijos direktoratu ir manome, kad strategiškai svarbiose srityse reikia dėti daugiau pastangų, kad galėtume atsispirti konkurencams iš išorės. Tačiau, žinoma, negalime pažeisti konkurencijos taisyklių. Europos mokslinių tyrimų taryba egzistuoja. Ji pradėjo savo veiklą, ji jau rodo savo veiklos rezultatus, ypač patentų srityje labai svarbu užtikrinti e, finansinės lėšas e, moderniosioms technologijoms plėtoti, taip pat modernių technologijų inžinerijos e, personalui apmokėti. Žinoma, yra tam tikro nusistatymo akademiniuose sluoksniuose. Viskas yra labai gerai, egzotiniai dalykai. Raigės taip pat yra svarbus dalykas, tačiau e, reikia atitinkamai nukreipti turimas lėšas. Aš norėčiau paprašyti, kad jūs kartu su mumis uh, rekomenduotumėte komisijai, kad būtų įgyvendinamas mūsų pasiūlytos rekomendacijos? Aš manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų priimtas biudžetas, pagal kurį būtų uh, numatyta išleisti konkrečias sumas taikomiesiems tyrimams, naujosiams technologiniams ir taip pat pagrindiniams tyrimams. Aš norėčiau, kad jūs pritartumėt mūsų rekomendacijai. Taip pat aš norėčiau pasiūlyti, kad būtų suformuluoti labai aiškus ir nedviprasmiški ES mokslinio tyrimų ir inovacijų tikslai, formuojant biudžetą. Ir taip pat aš norėčiau paprašyti jūsų pamastyti, ar per artumiausius 6-12 mėnesių nevertėtų suorganizuoti klausimų dėl tų kliūčių, su, kuriais, susi, su kuriomis susiduria dar bazinės plėtojamosios technologijos Europoje. Mes turime tai daryti, kad išsaugotume ap, gerai apmokamas vietas Europoje. Mes turime dėti pastangas šioje srityje. Dėkuoju Jums. Äh, Dėkoju. Jūsų pasisakymas buvo įspūdingas ir labai išsamus. Taigi periname prie diskusijų. Pirmoji pasakys ponia Grostet. Norėčiau Jūs visapusiškai pasveikinti ir pasidžiaugti jūsų padarytą prezentaciją, kuri dėja daug pagrindo optimizmai mums nesuteikė, nes jūs puikiai įrodėte, Mums parodėte Europą, kuri atsilieka ir kuri ima vis labiau atsilikti ir mane tai tikrai neramina ir komisija teikia pasiūlymus dėl 2012 ir visas tas praeinantis laikas reiškia, kad mes dar labiau atsiliekame ir mes dabar suvokiame, apie ką kalbame. Ačiū, kad taip aiškiai ir įtikinamai viską pademonstravote. Tai mums suteiks argumentų rengiant dėl, rengiant pranešimą, dėl kurio balsavome prieš keltą mėnesių dėl Europos pramoninės politikos. Aš EPP e frakcijos vardu buvau e, šešėlinė pranešėja ir noriu pasakyti, kad kad kai kurie dalykai, kuriuos jūs mums pristatėte, jau aptarti tame pranešime, bet jūs tai pristatėte daug detaliau. Be abejo, jūs akcentavote kai kuriuos aspektus ir be abejo mes suvokiame, kad mes turime keisti taisyklės, nes jeigu taisyklių ne, nekeisime mūsų rinkos, visko nebeteks, mes nebegalėsime konkuruoti. Galbūt reikia surenkti klausimus, į tuos klausimus pakviesti kolegas dirbančius komitetuose, kurie taip pat priskiriama konkurencijos ir e, vidaus rinkos rytis, nes mes šia, šiame pramonės komitete jau ir taip žinome tai, ką jūs sakote ir mes jums pritarėme. Mes apie tai kalbėjome pranešime dėl Europos pramonės politikos. Socialistų frakcijos kolega buvo pranešimo autorius. Ir tam pranešimui pritarė labai didelė parlamento narių dauguma. Uh, Tačiau konsensuso neužtenka. Reikia, kad kolegos užsimantis konkurencijos rytimi taip pat tai suvoktų ir, ir perėtų mūsų pusėn, kad jie išklausytų taip pat jūsų argumentų. Noriu pasakyti vieną dalyką. Jūs kalbėjote apie mokslinius tyrimus. Ar vis dar baiminatės, kad toliau vyks protų nutekėjimas? Mūsų universitetai tikriausiai negali konkuruoti pasauliniu lygmeniu, tačiau jūs sakote, kad geriausi specialistai išvyksta, bet gal mes galime pritraukti labai aukšto lygmens specialistų iš užsienio? Dar vienas dalykas, kaip užtikrinti, kad ta informacija būtų pakankamai plačiai komunikuojama, kalbant ypač apie aukštasias technologijas. E, yra tam tikras nenoras skelbti tokią informaciją. Žinoma, reikia baimintis, kad e, geriausi specialistai pabėgs. Mes norime, aišku, užtikrinti tvarę aplinkos saugą, taip pat truputį sveikatos apsaugą, tačiau reikia eiti, plie, reikia žengti priekin, aiškinti e, apie mūsų, mums aktualius dalykus, apie tai, kuo mes esame suinteresuoti, kalbant apie tas naujasias technologijas. Dar vienas dalykas. Rengiant pranešimą dėl pramonės politikos, mes suvokėme, kad reikia įtikinti visus, jog būtina, atsiž... būtina siekti, kad <coughs> nebūtų iškeliama gamyba dėl aplinkos sauginių normų ir kitų reikalavimų įgyvendinimo, taigi reikia pakeisti taisyklės, pakeisti valstybės pagalbos teikimo taisyklės. Taip pat siekti užtikrinti, kad Europos pramonė turėtų potencialo tapti lyderę, nes situacija tęsiasi jau daugelį dešimtmečių nes, ir mes nesugebėme pakeisti taisyklių ir pritaikyti jų. Jūsų pateiktas e, situacijos apibūdinimas yra tikrai labai įdomus ir mane tai gazdina, mane tikrai labai išgazdino ta jūsų prezentacija. Jūs sudarote įspūdį, kad Europos komisija yra kur čia jūsų argumentams. Ir jeigu taip yra, tai tikrai yra labai blogai. Ar jūs bandėte susisiekti su valstybių narių atstovais, skirtingų valstybių narių atstovais, taryba? Uh, Žinoma, krizės laikotarpius sudėtinga akcentuoti šios dalykus, ypač ekonominės krizės laikotarpiu, bet jūs mums pristatėte ateities realybę, ypač užimtumo sektoriuje. Ačiū. Pone Rea Madurel. Gracias, Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu norėčiau padėkoti svečiu už tai, kad atvyko į mūsų komitetą ir už tai, kad pateikė mums šią prezentaciją. Taigi sveikinu Jūs ir visą ekspertų aukšto lygio grupę. Mes pritarėme didžiai daliai Jūsų pastabų ir Jūsų analizai ir mes puikiai suvokėme tai, ką Jūs čia pristatėte. Taigi Jūs galite tikėtis mūsų palaikymo tarp visų tų aspektų, kuriuos jūs čia e, paminėjote, norėčiau, iš tų visų aspektų norėčiau išskirti porą, kurie man atrodo labai svarbus. Ir su jais norėčiau susiekti du klausimus. Visų pirma, naujų pajėgumų kūrimas ir to atotrukio tarp mokslinių tyrimų ir rinkos šalinimas. Kitas klausimas būtų, kaip jūs sieksite užtikrinti daugia šališkumą įvairių e, mokslo sričių sujungimą. Manau, kad tai yra vienas iš esminių aspektų. E, ši tema minima ir septintoje pagrindų programoje. Mes esame pateikę pakeitimų e, dėl šio klausimo. Jie netgi buvo patvirtinti. E, Todėl mes norime skatinti, kad komisija e, savo viešuosiuose konkursuose e, paisytų to įvairių mokslo sričių sąveikos. Tačiau tai turėtų vykti abiejos, iš abiejų pusių, tiek iš komisijos pusės, tiek iš mokslininkų pusės iš jūsų ataskaitos atsispindi, kad pagrindinė problema, kurią jūs nustatėte, yra tai, kad viena sutarties šalis nesupranta kitos sutarties šalies. Taigi, kaip jums atrodo, kaip būtų galima kovoti su tokiamis kliūtimis, kaip galėtume siekti to įvairiapusiško požiūrio Na, o su mano pirmoju klausimu, tai yra su naujų pajėgumų kūrimu, siejasi toks klausimas, kokias, e, kokių naujų kompetencijų reiktų siekti, kaip turėtų švietimo sistema būti priderinta prie, prie tos esamos situacijos ir kaip reikia uh, E, stengtis, kaip būtų galima nugalėti tą prarąją tarp mokslo ir rinkos situacijos. Kaip galėtume siekti tų tikslų, kuriuos, kuriuos jūs užsibrėžėte? Merci euh, beaucoup. Netrautmant. Ačiū pirmininkė. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti ponui Grinui kurio prezentacija mums tikrai labai svarbi, nes būtent dabar mes svarstome kur link pakreipti būsimą pagrindų programą ir Europos pramonės politiką. E, mes su, žinome apie diskusiją su JAV, su Kinė, su BRIC valstybėmis. Ir tos didžiosios valstybės yra mūsų konkurentės pasaulyje ir jos dažnai nepaiso etikos, aplinkos, saugos, socialinių normų ir taip joms pavyksta ir išdėlės ir dėl to jos tampa lyderėmis plėtojant įvairias technologijas, taip pat ir žaliasias technologijas. Taigi mums reikia kalbėti at, ne, ne tik apie pasaulinį solidarumą, bet mums reikia investuoti į konkurenciją. Ir ponas Grynas mums įrodė, kad mes neturime geros strategijos, mes neinvestuojame ten, kur turėtumėme ir kad neturime priemonių nei metodų laimėti toje konkurencinėje kovoje. Ir man atrodo, kad tai yra, na, tam tikras smūgis ir kad tai turėtų mums versti priimti tam tikrus sprendimus. Ir mums reikia pasiekti konvergencijos parlamente, mums reikia tikinti kolegas kitose komitetuose, kitose frakcijose. Mes kalbame apie technologijos, kurios yra vis daugelio gaminių, daugelio sistemų gamybos pagrindas. Tai yra ateities technologijos. Norėčiau žodžiu keletą paprastų klausimų ar tiesiog pateikti pasiūlymų. Visų pirma, aš pasižymėjau, kad kalbant apie tais, žaidimo taisyklės, kad e, čia turime kalbėti apie daugelį sveiklos ryčių šiam, šioje prezentacijoje keliamas klausimas, kokia politika, vystimosi politika pristatoma Europos mastu galėtų būti perimta valstybių narių. Galbūt reikia sudaryti tokius tiesiog žemėlapius, nubraižyti, kur būtų pažymėtos mokslininkų tyriejų grupės, taip pat gamybiniai pajėgumai ir, ir kaip visą tai sujungti, susijęti. Uh, Erasmus programa, kodėl nepasinaudojasi, kaip tai daro e, amerikiečiai, pasitelkti jaunus tyriejus dirbančius laboratorijose ir investuoti pinigus ateityje į tas programas, kaip ta, ta, ta, kurti tokias savočkas idėjų programas, bet galbūt reiktų, aš prisimenu, e, galbūt reiktų pasikalbėti su Junktinių valstybių už patentus atsakingų tarnybų atstovais ir, ir kalbėti apie bendrus, bendrus pat, kolekt, pat, patentus. Taigi, e, žemėlapis, jauni mokslininkai ir patentai. Taip pat mo, finansinių galimybių tyrimų studija. Reikia imtis visų priemonių, kurios mums leistų skatinti mokslinių tyrimų darbą. Aš atlikau nedidelę analizę savo regione ir aš konstatuoju, kad Prancūzija pritraukė daug, daug jaunų tyriejų, e, teikdama tam, mokė, tam tikras mokestinės priv, privilegijas. Jeigu įvertinsime visą inovacijų grandinę, pamatysime, kad mums nepavyksta išlaikyti geriausių gamintojų, pažangiausių gamintojų. Reikia projektų skirtų šiai sričiai. Ir turiu dar vieną klausimas. Ar Ar Europos mokslinių tyrimų tarnyba atliko jai numatytas užduotis? Ar ji užsijima intelektinės nusavybės puoselėjimu ir skatinimu? Man atrodo, kad, kad e, ši prezentacija skatina diskusijas, kurių pa, kurių temos turėtų būti, kaip įtraukti pramonę, kaip susėti pramonę ir mokslinių tyriejų komandas, kaip užtikrinti, kad jie dirbtų drauge. Tokios yra mano mintis ir man atrodo, ir aš klausimą, tokio žodžio klausimą ponui Grinui. Jūs diskretiškai kalbėjote apie na, šio savo išvadų, savo ataskaitos poveikį, visų savo pastebėjimų išvadų poveikį. Bet ką Jūs manote, ar mums nereiktų šių išvadų pagrindų kitaip paskirstyti e, finansavimą programoms ir kitaip mobilizuoti valstybių išteklius? Kolegė Lamberts. Dėkuoju toliau kolega Lamberts. Uh, first, before, uh, I get... Prieš išreikšdamas savo nuomonę, aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl tų e, lėšų, kurios yra skiriamos. Visos tos yra valstybės skiriamos lėšos, ar ne? Ir jūs darote skirtumą tarp lėšų skiriamų pagrindiniams tyrimams ir taikomiesiems tyrimams. Tačiau aš norėčiau pasiteirauti apie privatų finansavimą. Ar yra koks nors skirtumas, galvojant apie valstybės lėšas ir privačias lėšas? Dabar aš norėčiau sutelkti savo dėmesį į vieną labai specifinį klausimą, tai yra finansavimą. Aš nenorėčiau kalbėti apie e, reguliavimo e, procesus, norėčiau pakalbėti apie finansus. Mes neturime tiek likvidžių lėšų kiek Kinija. Ir e, Kinijos privačios įmonės e, gauna finansavimą iš valstybės, to mes negalime ateityje leisti ir pagalvoti apie tai apskritai Europoje. Kaip mes galėtume įga, įgalioti bankus suteikti e, pigius kreditus. Kita vertus, kaip reikėtų apskritai e, priversti bankus, turint galvoje tą labai nedidelę perviršį, kurį jie gauna šioje sudėtingoje situacijoje. Ar jūs manote, kad reikėtų mažinti finansavimą pagrindiniams tyrimams ir daugiau lėšų skirti taikomiesiems tyrimams ir pramonės veiklai? Tai pirmas klausimas. Kita netrodo, kad Europa nesugeba išleisti daug lėšų dideliems projektams. Vienas iš jų būtų ITER. Nesvarbu, ar jūs pritarėte šiam projektui, tačiau vis dėlto numatyta jam skirti 10 iki 12 milijardų eurų. Taigi mes sugebame finansuoti didžiulius projektus 10 arba daugiau milijardų mes skirsime Galilėjo programos įgyvendinimui. Iš jūsų pasisakymų aš supratau, kad mes netinkamai investuojame savo lėšas. Galbūt ITER e, jau 50 metų yra tas projektas, kuris gyvenimas, bet nebūtinai atneš naudos. Tačiau įgyvendinant Galilėjo projektą, manome, kad mes galėsime vis dėlto pasinaudoti tuo įdirbiu, kurių mes turime ir galbūt e, taip įgyti privalumą konkurencinėje kovoje. Tačiau, kaip ten bebūtų, didelis projektus mes sugebame finansuoti. Žinoma, kitas dalykas, ar jie yra tie svarbiausi, teisingiausi projektai. Taigi klausimas, kaip akumuliuoti ir pritaikyti reikmėms didžiulės viešųjų finansų sumas. Namų ūkiai ir privačios įmonės turėtų pačios apsispręsti, ar jos uh, finansuos ateities projektus. Tačiau klausydamas komisijos atstovų atsakingų už finansus, už mokesčius, vis dėlto manau, kad yra pakankamai daug lėšų, kurios yra panaudotinos tokiai veiklai. Tik tai klausimas, kur ir kaip mes turime patys priimti sprendimą. Aš, man patinka jūsų labai aiškus pasisakymas, todėl aš norėčiau paklausti, kokią, kokių siūlymų pateiktumėt politikams, ką jie turėtų pasirinkti. Ponas Toer, gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiami uh, kolegos liberalų vardu norėčiau padėkoti svečiui už pasisakymą. Jūs pristatėte mums tikrai labai įdomius rezultatus. Technologijų politika ateityje apspręs e, Europos kaip verslo vietos situaciją. Todėl mano pirmas klausimas, jeigu mes kalbame apie technologijas, e, jūsų prezentacija buvo sunku žiūrėti, nes ekranas labai nedidelis. Todėl norėčiau paklausti, ar mes galėtume gauti jūsų skaidrės. Tai būtų tikrai labai svarbu. Toliau kitas mano klausimas, jį jau palėtė kolega Lamberts, mano požiūris labai panašu. Panašus, kalbant apie finansavimą Europoje ir mūsų ekonomikos modelį, privataus kapitalo mobilizavimas vaidins svarbu vaidmenį. Kitaip tariant, Kinijos iššūkis Europos Sąjungai ir Kinija, e, kuri labai daug eksportuoja, kuri turi valstybinės lėšas, kuri kūrė valstybės kapitalizmo sistemą ir tokiu būdu gauna pelną iš, ekspe, iš eksporto, tačiau e, to pelno nemato darbuotojai. Todėl kyla klausimas, ar mums verta kopijuoti šitą modelį ir ar, ar tai yra tikslinga. Nemanau, kad tai, yra, teis, tai būtų teisingas kelias, tačiau e, man pernelik paprastas būtų atsakymas pasakyti, E, kad čia yra tam tikra spraga, taigi pasitelkime valstybinės lėšas ir, ir jų pagalba išspręsime problemą. Nemanau, kad atsakymas yra toks paprastas. Saulės baterijų pavyzdys rodo, pavyzdžiui, Vokietijoje yra labai didelės valstybinės subsidijos e, šioje srityje, tačiau vis tiek nėra pasiektas norimas rezultatas. Todėl norėčiau užduoti konkretų klausimą jums. Palyginus su JAV, ar tikrai yra tokia situacija, kad JAV būtent viešojo sektoriaus lėšos padėjo JAV pasiekti didesnių pajėgumų tam tikrose sritise, nors daugiau patentų tose sritise turi Europą. Todėl norėčiau paklausti, ar jūsų aukštojo lygio ekspertų grupės e, ataskaita e, galėtų daryti išvadą, kad e, dide, didesnių produkcijos gamybos pajėgumų priežastis būtent būtų viešojo sektoriaus lėšos. Ar čia reikia e, išsamiau analizuoti šią klausimą, nes e, praktika rodo, kad patentai yra geriausias rodiklis. E, kaip tik praėjusią savaitę lankiausi keletoje nedidelių, ką tik įsteigtų įmonių ir ir supratau, kad jie bijo įregistruoti patentą. Iš vienos pusės dėl to, kad jie nenori atskleisti savo technologijos, nes bijo, kad e, konkurentai tuo pasinaudos. Na ir aišku, kita priežastis, jie bijo pernelik didelių kaštų. Tai galbūt galėtumėte kažkaip sureaguoti į tokią situaciją. Dėkui toliau, ponė Hercog. Ačiū. Aš iš Vengrijos. Labai puikus pasisakymas. Labai paprastai, aiškiai jūs pasisakėte. Pirmas klausimas - finansai. Kaip pranešėja e, e, dėl ES biudžeto, aš norėčiau pasakyti, kad mes rytoj svarst... balsuosime dėl šitų klausimų. Rytoj Jūs kalbėjote, kad atskira bendrovė, pavienė bendrovė gaus kredito garantiją iki 7 milijardų eurų vertės. Ir tai yra kaž... Tai atitinka 7,6 milijardus eurų Europos Sąjungoje. 7,4 milijonai eurų yra skirta apskritai skatinti konkurencingumą ES apskritai. Tai yra visiškai niekas, netgi galvojant apie galimai padidintą e, biudžetą. Mums reikia daugiau Europos. Tačiau jeigu mes padidinsime E, e, nedidelė suma mūsų biudžetą, tai nieko nepakeis. Jūs kalbėjote, kad apie pramonę. Aš jau septyneris metus dirbdama čia kovoju už tų akumuliatorių, už mm, gamybą, už paramą jų gamintojams. Aš atsimenu, kai buvo priimtas akumuliatorių reglamentas, elektroninių žaislų reglamentas. Tačiau kiekvienam žaislui, barbei ir kitiems žaislams yra reikalinga labai mažytė baterija, kad jinai veiktų. Taigi yra pakankamai daug teisinių aktų, kurie reglamentuoja šią pramonės šaką. Tas pats pasakyta ir apie šviestuvus. Praėjusiais metais. Kalbant apie IPR Taigi mes turime sutarti, kad labai aiškus konkretus teisės aktas yra svarbiausias dalykas. Jis turi būti aiškus ir paprastas. Kai kalbame apie mokslinius tyrimus, mes kalbame apie patrauklias šakas, kalbame apie e, šviestuvus, apie etanolį. Bioetanolas Aš nemanau, kad yra ta labiausiai e, reikalinga e, medžiaga ateityje. Aš norėčiau pasiūlyti, kad jūs savo tą prezentaciją taip pat pateiktumėte ir konkurencingumo e, generaliniam direktoratum. Labai svarbu, kad ir finansų ministrai būtų sudominti ir šitų šviestuvų, modernių šviestuvių gamybą, taip pat e, akumuliatorių gamybą Europoje. Reikia pakeisti jų mąstyseną. Dažnai akcijų savininkai nebūtinai turi būti arti gamybos. Aš manau, kad Aš išsakiau tik tai keletą savo minčių, tas klausimas yra labai svarbus. Brandt. Pone von Brandt. E, Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Noriu padėkoti Jums už Jūsų prezentaciją. Jūs minėjote mano apygardą, Jūs esate teisus, nes mes iš tikrųjų taip manome mes pritarėme jūsų medimis, bet tikrai geriau būtų parengti pranešimą, kuriame būtų visi skaičiai. Mes turime pakeisti tendencijas, jos turi pasidaryti priešingos. Aš sutinku su jūsų pasiūlymais dėl to, ką reiktų tobulinti, jūs visiškai teisus ir iš tikrųjų pasigendame lyderių šiais klausimais, bet dėja ir kitais klausimais. Jeigu e, įsigilinsime į euro krizę, pamatysime, kur slypi Europos problemos, tai susiję ir su šia tema. Problema ne tik kad, tai, kad trūksta pinigų moksliniams tyrimams, bet būkime sąžiningi, pinigų niekada nebus e, per daug ir mes turime pri, nustatyti prioritetus. Ir ponas Lavers apie tai kalbėjo, visos valstybės nori investuoti skirtingas rytis, tačiau mes turime daugiau, labiau akcentuoti šias pažangesias technologijas jų srity. Toliau, jūs kalbėjote ne tik apie tai, kad reikia daugiau pinigų moksliniams tyrimams ir plėtrai, bet ir kad reikia mąstyti ir apie kitus žingsnius, artimiausius žingsnius. Ir vėlgi, mus tikrai neramina tai, kad mes neturime jokių skaičių, duomenų. Mūsų komitetų jų tikrai reikia. Tačiau aš netikiu štai kuo. Aš netikiu, kad būtent, kad tai vienintelis priežasis, dėl kurių uh, mes susidurėme su problemomis. Tai yra trumpalaikės priežastis, tačiau turi egzistuoti ir kitų priežasčių ir tikriausiai jūs jas nagrinėjote. Pavyzdžiui, reiktų išsiaiškinti, kaip valstybės narės. Žinoma, yra skirtumų tarp valstybių narių, bet turi egzistuoti kažkokia bendra visoms valstybėms kultūra jeigu nusprendžiate statyti naują gamyklą, tam, kad tas pažangesias technologijas būtų galima pritaikyti praktiškai Pietų Korejoje, tai manoma per pusmetį, o Europos Sąjungoje dar per tą laiką tik tai būtum parengęs galbūt visus prašymus. Taigi tos pažangiosios technologijos mums reikia laboratorijų, bet ne tik jų ir ne tik technologijų srityje. Turime peržiūrėti leidimų išdavimo procedūrą ir dalyti, jas išduoti sparčiau. Galiausiai jūsų pateiktose skaičiuose iškėja tendencija. Europa žengia koja kojant su JAF ir mes ne tik mums reikia ne tik technologijų, bet mums reikia ir pramonės, žmonių, tų lyderių. Ir man atrodo, kad tokių žmonių jau nebėra, nebeturime. Man atrodo, kad mes kaip žmonės visi bijome rizikuoti. Tai susijęs su galbūt su, su, su laikais, su epocha, kurioje gyvename, taip pat su mūsų švietimo sistema. Man atrodo, kad ilgos sėkmės laikotarpį mums reikia peržiūrėti švietimo sistemą. Ne tik universitetų lygmenių, bet ir peržiūrėti švietimo tradicijas nuo pat pradinės mokyklos. Ačiū. Gintoja. Pone Toja. Dėkoju. Pone pirmininkė, taip pat dėkoju mūsų svečiui už jo pranešimą jūs pastebėjote, kad jūsų pranešimas mus labai palėtė, labai sujaudino, nes būtent išgirdę tuos e, jūsų pateiktus skaičius ir tuos e, faktus, e, kuriuos jūs pateikėte, mes matėme, kad buvo patvirtinta ta informacija, ką mes jau kaip ir įtarėme. Ir matome, kad mes ne... atsiliekame nuo kitų e, pasaulio jėgų. Norėčiau paprašyti pirmininko ir koordinatorių, kad galbūt mums reiktų pamastyti apie tai, kaip mes galėtume sureaguoti į pagrindinius šios dienos, pagrindinės šios dienos tese, tezes. Galbūt mes turėtume parengti diskusijas su tarybos atstovais, kad galėtume išgirsti kažkokių konkrečių veiksmų ar paskatinti tuos konkrečius veiksmus. mes matome, kad Europa elgesi netinkamai, kad Europai trūksta politinės vizijos. Ir čia reikia kalbėti ne tik apie kažkokius dalinius veiksmus, mes turime kalbėti apie europinį integruotą požiūrį, konkurencingumo, biudžeto E, mokslinių tyrimų, inovacijų politika. Tai yra svarbu. Taigi klaus, esminis klausimas yra, ar Europa yra pasirengusi e, vykdyti šias politikas ir ar ji turi tam tikrų pajėgumų. Tai ypač yra aktualūs klausimai šiuo krizės laikotarpiu. Tai yra labai sudėtinga tema, tai jau buvo minėta, tačiau galima ieškoti tam tikrų konkrečių požiūrių, e, požiūrių pavyzdžiui, e, ponia Hercog puikiai yra susipažinusi su ES biudžetu, mes turime tam tikras konkrečias lėšas, aišku, jos yra ribotos. Ir čia galbūt reiktų sėti europinės ir nacionalinės lėšas, tačiau kaip mes galėtume tą padaryti. Galbūt reiktų vykdyti, vykdyti bendras, e, bendro finansavimo programas, kuriuose dalyvautų ir ES ir valstybės narės. Ir kaip mes turime pagalvoti, kaip mes galėtume susijęti atskiras sritis. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, e, tam skirti yra struktūriniai fondai. E, dalis e, tų lėšų yra naudojamos technologijų vystimui, tačiau tos lėšos naudojamos kažkaip nenuosekliai ir tai turi pasiekmių. Taip pat mes turime laikytis taisyklių jūs pateikėte Prancūziją berots kaip pavyzdį ar kitą valstybę, kur buvo tam tikra iniciatyva, kuri dėja niekada nebuvo įgyvendinta. Taigi matome, kad tai e, kad atsitiko taip, kad e, neįvyko nieko daugiau nei bandomasis projektas ir tai buvo e, dėl lėšių stygiaus. Taigi taip atsitinka su daugeliu projektų, kurie turi potencialą. Taigi problemos yra finansavimas, patentų problema, e, sudėtingos procedūros. Jūs teisus, kai kada per nelik daug investuojama į e, paskelbimą to projekto, bet neinvestuojama į patentus. Mes turėtume galbūt keisti taisyklės, kalbant apie procedūrinius klausimus, apie mokesčių teisės klausimus, kur čia būtų įmanoma siekti kažkokios pažangos. Kiekviena valstybė narė bando konkuruoti su kitomis valstybėmis narėmis būti patrauklesnė už kitas valstybės narės. Taigi mes neturėtume dabar stengtis e, konkuruoti vieni su kitais ES viduje. Manau, kad vietoj to, kad mes konkuruotume, turėtume dirbti iš vien kartu, kurti bendrą Europos viziją. Kažkas iš kolegų sakė, kad galbūt reikia netgi turėti žemėlapį, pažymėti tame žemėlapyje, kur kokie pajėgumai yra. Tai yra vienas iš, viena iš mūsų už, užduočių. Na, dabar užduosiu praktinį klausimą. E, Europoje yra technologijų institutas. E, jo atstovai mums pateikė įtikinamų pranešimų. Ar jūs bendradarbiaujate su tuo institutu ir kokia jūsų patirtis? Buvo kalbama apie ES technologijų ir mokslinių tyrimų tarybą. Ar tai bus tik tai kažkokia papildoma institucija? Jeigu taip, tai tai mane gazdina, nes niekada uh, nėra aišku, koks bus tos naujos institucijos sa santykis su jau egzistuojančiamis, ar dėl to nebus iškraipyta situacija. Taigi norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tą situaciją. Dėkoju, buvo užduota labai daug klausimų. Norėčiau pats dar savo ruoštų kai ko paklausti ar papildyti kolegas. Buvo tikrai labai įdomu, bet e, tam tikra prasme ta informacija buvo ir gazdinanti. Ir dauguma kolegų klausė, kodėl mums nesiseka, turint tiek daug žinių, pasiekti rezultato, pagaminti kažką. Ar tai yra susiję su tuo, kad mes nerandame tos lenkščio tarp e, tarp žinių ir, ir ir rinkos, ar tai yra susiję su pernelik sudėtingomis procedūromis, ar tai yra susiję su tuo, kad e, mūsų priimtos politinės nuostatos apsunkina gyvenimą tiems, kur, kurie galėtų kažką gaminti. Taigi čia paskutinis tas aspektas tai tiesiogiai liečia mus, nes būtent mes esame įstatymų leidėjai. Ir galbūt, ar gali būti taip, kad mes patys sukūrę tam tikrus teisės aktus apsunkiname gamybos situaciją e, Europoje. T galbūt yra dalykų, kuriuos, galima, kuriuos paprasčiausia yra nusipirkti, bet galbūt mes turėtume pasvarstyti, ar mūsų sukurti, išleisti teisės aktai, kokia yra jų pasiekme, ar jie pasiekė savo tikslo, nes dažnai mes kalbame apie poveikio vertinimą, kalbėdami apie teisės aktus, nes yra svarbu žinoti, kokį, kokį poveikį, kokias pasiekmes turi tas teisės aktas. Taigi, jeigu mes jau diskutuojame šiomis temomis, tai turime diskutuoti e, nuosekliai. Todėl norėčiau paklausti jūsų, ar jūs galite maždaug įvertinti, kiek procentų e, priežasčių būtent sudaro tos. E, Teisės aktų sąlygotos priežastis tikriausiai negalite. Taigi, ar galėtumėte kažkaip E, įvardinti, e, kokia sunkumų dalis ar tų problemų dalis yra susijusi su, su kažkokiamis sudėtingomis procedūromis e, ir, ir kokia su kitais aspektais. Taigi, ponia Green, buvo užduota tikrai labai daug klausimų ir dabar suteiksiu Jums galimybę atsakyti juos. Thank you, Mr. Chairman, and... Ačiū pirmininkai, dėkoju kolegoms už klausimus. Aš atsakysiu juos pailiui. Pone Krostet, dėkoju už jūsų komentarus. Dėl kontaktų su valstybėmis narėmis aš norėčiau pasakyti, kad trys valstybės narės - Prancūzija, Vokietija ir Junktinė karalystė - jų ministrai, tai yra Prancūzijos ministras Besong, Junktinės karalystės mokslinio tyrimų švietimo ministras ir e, Vokietijos ministrai po to, kai buvo pateiktą ataskaitą parašė bendrą laišką pasirašytą visų trijų ministrų, kuriame buvo pritarėme šios ataskaitos rekomendacijoms. Mes įteiksime šį laišką jūsų komiteto sekretoriatui ir pirmininkui iš Lenkijos ir Ispanijos. Mes tikimės panašių laiškų, pritariamųjų laiškų. Jie šiek tiek vėluoja dėl vasaros atostogų. Mes gauname paramos iš daugybės valstybių narių jos tiesiog ragina įgyvendinti šias rekomendacijas. Šiuose rekomendacijose yra siūloma numatyti atskirą finansavimo eilutę toms moderniosioms technologijoms plėtoti. Aš, kadangi šitos bazinės plėtojamos technologijos yra susijusios su įvairiomis disciplinomis, mokslo sritimis, todėl pagal ES mokslinių tyrimų pagrindų programą e, šitos e, technologijos turėtų patekti visiškai į kitą finansavimo sritį. Bet to yra ir tokių technologijų, kurios susijusios su moderniais medžiagomis, taip pat e, gamyba, pavyzdžiui, pramoninė biotehnologija, taip pat yra sutelkta kitose srityse negu yra numatoma finansuoti pagal mokslinių tyrimų programas. Todėl labai yra sudėtinga apriepti visas šias modernes technologijas į vieną bendrą mokslinę discipliną e, medžiagos, pavyzdžiui, tiems liečiamiems ekranams gali priklausyti inovacijų generaliniam direktoratui ir taip toliau. Todėl mes manome, kad reikia bandyti sukurti atskirą finansavimą bazinėms plėtojamoms technologijoms. Kitą savaitę vyks susitikimas, mes bandysime aptarti šios klausimus, tačiau e, išlieka aišku, kad e, bazinių plėtojimų technologijų finansavimui yra E, numatytos lėšos iš įvairių šaltinių. E, jau yra įkurta aukšto lygio darbo grupė ir toje grupėje buvo nustatytos keturios, šešios bazinės plėtojamosios technologijos. Joms e, įgyvendinti reikalingas bendras biudžetas, o ne atskiri biudžetai. Mes turime bendradarbiauti Nokia, pavyzdžiui, labai greitai reagavo į pokyčius išmaniųjų telefonų rinkoje ir sukūrė atitinkamą e, ekraną, liečiamai ekraną, tačiau tam yra reikalingos įvairios technologijos, naujos technologijos, tačiau tai buvo padaryta siekiant išsaugoti darbo vietas. Ir mes būtent panašaus atsakymo uh, tikimės iš komisijos dėl protų nutekėjimo. Aš pateikiau e, pavyzdžius apie įmonės, kurios tiesiog e, sugeba pritraukti darbo jėgą. Ir tai rodo, kad mes patirime protų nutekėjimą. Euro, Europos mokslinių tyrimų tarnyba yra finansuojama tik tai iš mokslinės veiklos. Ir jeigu jūs studijuotumėte e, galbūt sraigių e, auginimą, tai jūs gautumėte daug greičiau finansavimą negu e, siekiant finansuoti bazinės plėtojamasias technologijas. Taigi mes susiturime su didžiulėmis problemomis. Jeigu mes išleidžiame vieną eurą mokslams ir švietimui, tai mes taip pat turime atitinkamai išleisti vieną eurą taip pat inžinerijai ir naujosioms technologijoms įdėti, įdėkti. Ne tik Europos mokslinio tyrimų ir technologijos tarnyba turėtų domėtis tais klausimais. Aš prisimenu, kaip Airijos mokslinių tyrimų, inžinerijos ir technologijos e, taryba. Ne, nepritarė mūsų siūlymui e, finansuoti taip pat e, e finansuoti Europos Sąjungos mokslinių tyrimų e, tarnybos veiklos. Taigi atsakydamas į jūsų klausimą, norėčiau pasakyti, kad mes palaikome kontaktus su valstybėmis narėmis, jie turėtų būti stiprinami ir toliau. Aš negavau dar atsakymo į tų trijų valstybių laišką iš komisijos. Mes neprašome daugiau finansavimo, mes norime, kad turimos lėšos būtų naudojamos tikslingai. Madarel pateikė klausimą dėl universitetų ir rinkos sąsajų. Uh, Aš dirbau mm, mokslinių tyrimų skyriaus vadovu Airijos universitete ir man atrodo, kad tai yra puikiai suorganizuota sistema, viena geriausiai su, suorganizuota Europoje. Tačiau universitetai, manau, nėra sutvarkyti uh, suorganizuoti taip, kad jie visą procesą nueitų nuo A iki Z, jie gali pasiūlyti idėjų. Egzistuoja visa infrastruktūra, kad tas procesas galėtų vystytis, kad iš universitetų e, technologijos ir idėjos pramonėje taptų gaminiais. Bet reikia sudaryti galimybės reikia praktiškai imtis veiksmų. Aš dalyvauju vairiausiose posėdžiuose, komisija turi įvairiausių galimybių mokslinių infrastruktūros, tačiau aš niekad negirdėjau diskusijų apie konkrečius žingsnius, konkrečią e, struktūrą, kuri galėtų sparčiai pat, pat paversti idėjas produktais. Mes esame vienintelė erdvė pasaulyje, kuri tiek lėšų skiria teoriniams studijams, bet ne praktiniam jų pritaikymui. Man atrodo, kad yra visi reikalingi elementai, kad galėtume parengti atsakymą ir matote, kad vertinant viską pagal dešimties balų skalę, technologinis pasirengimas. Vienas yra bazinis, bazinė technologija, dešimt žymi baigtinį gaminį rinkoje. Dabar mes esame kažkur tai ketvirto, keturių balų lygmenį. Mums reikia prototipų laboratorijų. Ar Junktinės valstijos finansuoja viską nuo vieno iki aštuonių, Azija nuo, taip pat nuo vieno iki aštuonių. Taigi, universitetai ir rinka visiškai nebendrauja. Ir tie puikūs specialistai, kurie dirba Europoje, kurių turime Europoje, galėtų imtis šios problemos, nes mes kai ką neteisingai, klaidingai suvokime. Teisinių kliūčių nėra, viskas atitinka pasaulio prekybos taisyklės. Mes paprašėme komisijos pasirenkti finansuoti projektus nuo vieno iki aštuonių etapų nes tuomet pramonė daug aktyviau dalyvautų pagrindų programuose, nes pramonės sektoriaus dalyvavimas labai labai nusmuko. Apie tai aš nekalbėjau, tai yra atskirų diskusijų tema. Taigi pramonės atstovai nedalyvauja, nes jie negali užsimti tomis temomis, kuriomis nori užsimti. Jie yra verčiami užsimti baziniais tyrimais, jeigu nori finansavimo iš komisijos. Tai nelogiška tas visiškas atsietumas yra problema, bet ją galima išspręsti. Reikia leisti žmonėms, kurie gali tai daryti, dirbti. Daugia disciplininis požiūris, apie tai jau kalbėjome. E, e, viename generalinėme direktorate yra vieni gebėjimai, kitame kita, kiti. Bet jau reikia susijęti viską, nes kitaip negausime reikalingo gaminio kokių naujų gebėjimų mums reikia, ko, ką reikia sukurti. Visų pirma, reikia už, sukurti technologinių gebėjimų ramsti, tai yra užpildyti tą spragą tarp pramonės ir universitetų. Mokslinių tyrimų organizacijos turi įgyti pres, didesnį prestižą reikia suteikti galimybę jiems dalyvauti konkursuose dėl projektų ir kad jie pagamintų kažkokį prototipą. Nežiūrint į tai, kad, pavyzdžiui, prieks dar trijų metų, kad pramonė pasiektų reikalingą, reikalingas apimtis ir galėtų gaminti tuos produktus. Tačiau visi šie klausimai yra gana sudėtingi. Pone Trautman, jūs akcentavote tris dalykus, noriu padėkoti Jums už Jūsų pastabas. Jūs vis pirma kalbėjote apie žaidimo taisyklės. Europoje mūsų rankos yra visiškai suvaržytos. Pavyzdžiui, net jei skiria valstybė nori suteikti paramą viena iš savo strateginių įmonių, strateginių srityje, pažiūrėjau, Grenoblis, magnetinės atminties gamy, srities lyderė. Tačiau ten veikiančiai gamyklai negalima suteikti 50 procentų e, finansavimo subsidijų, nes konkurencingumo direktoratas tam iškart pasipriešins. Nežinau tai, kad galima. Bet ir įmonės išvyksta, įmonės iškelia savo būstinės, nes nėra lygių galimybių, lygių veiklos galimybių. Manau, kad pamatysite kad pramonės investuos daug daugiau, jeigu tik būtų lengviau investuoti. Daugelis kalbėjo, minėjo Kiniją ir žinoma, mes nenorime tapti savotišką Kiniją, nes Europos kultūra yra kitokia. O kaip su jungtinėmis valstijomis? Jei jungtinės valstijos gali būti priekyje. Ir JAV jeigu JAV susiranda svarbiausias įmonės ir iš Prancūzijos prisivilioja vieną e, sėkmingiausiai veikiančių akumuliatorių gamintojų. Taip, to pat, tą patį bando daryti ir, kalbant apie tos magnetinės atminties, lyderė. Reikia e, sumanesnių E, taisyklių sumanesnio finansavimo. Sakiau, kad susitinkame su komisijos nariu Almunija rugsėjo pabaigoje, kalbėsime apie tam tikras sutampančias nuostatas, kad e, būtų numatytos tokias pačios paskatos kaip ir jungtinėse valstijose. Tikiuosi, kad mes po to grįšime pas jūs ir informuosime apie tų diskusijų baigti. Toliau kalbant apie tai, ar kokia, kokia politika mums reikalinga, vystimosi politika. Mums reikia integruotos politikos, reikia pereiti tą mirties slėnį, reikia investicijų į technologijas, investicijų į infrastruktūrą. Taip pat eksperimentiniai projektai. Turime suteikti finansavimą eksperimentiniams projektams pramoniai, kad ši pagamintų prototipus, nes kurdama prototipą pramonė ne, ne, negali gauti pelno keletą metų. Uh, bet tą būtina daryti, kad išsiaiškintų, koks bus, kaip į tą gaminį reaguos rinka. Taigi ta, čia reikia suteikti pagalbą. Pramonį reikia tokios pagalbos. Toliau periname prie pono Lamberto klausimo. Jūs sakėte, kad ateityje didžioji dalis lėšų bus iš privačių šaltinių. Aš sutinku su jumis. Turime leisti pramoniai turime praoniai padėti išleisti tuos pinigus. Yra viena europietiška programa skirta bendrų technologijų iniciatyvai IMSO direktorate. Ir praeisiais metais 400 milijonų eurų buvo nepanaudoti, nes pramonė nesugeb, neturėjo galimybių atitikti visus reikalavimus, o valstybės neturėjo galimybės kofinansuoti. Jeigu būtų šiek tiek pakeisti reikalavimai ir taisyklės, ir jeigu valstybės galėtų drauge koinvestuoti su komisija, o ne mesti lėšas į vieną prūdą ir paskui žiūrėti, kas iš jo išnirs, tai pramoniai tai būtų tikrai labai svarbi ir, ir patraukli investicija elektronikos gamintojos. Jų gamybos apimtis sudaro 1 milijardą eurų ir čia galėtume sulaukti 50 procentų investicijų iš pramonės. Jeigu pramonės atstovai norėtų to imtis, jeigu šiek tiek pavyktų pakeisti reikalavimus ir taisyklės ir tai pritrauktų 500 milijonų euro dydžio investicijas. Tai būtų įmanoma per keletą mėnesių. Mes kalbėjome su įmonių vadovais nelikrios. Pareiškia, jūs nepanaudote 400 milijonų eurų, nes valstybės narės ir įmonės nesugebėjo tenkinti keliamų reikalavimų. Taigi, aš sutinku, reikia privačių investicijų, reikia jas paskatinti, o ne kurti joms kliūtis. Kiti jūsų pastebėjimai. Jėgų mobilizavimas gyveninant stambius projektus. Ypač kalbant apie tas pažangasias technologijas, mums reikia įtraukti stambes pasaulinio masto gamybos įmonės. Tačiau jų netenkame ne, vėlgi dėl konkurencijos taisyklių. Pir, komiteto pirmininkas yra vokietis, aš pateiksiu pavyzdį iš Vokietijos. Dresdenas buvo mikroelektro, mikroelektronikos gamybos lyderių. Jis sugebėjo pritraukti e, reikalingų partnerių ir man atrodo, kad valstybė, kuriant tą projektą, investavo 28 procentus. Tai buvo prieš 8 metus. Praėjusiais metais M ir D įmonė Dresdenė įsigijo kiti investuotojai ir jie nusprendė, kad jiems reikia išplėsti, e, ga, ga, didinti gamybos apimtis. Ir tas investuotojas buvo pasirengęs investuoti milijardus eurų. Jie paprašė tokios, pat, tokios tokio padydžio subsidijos iš Vokietijos federalinės valdžios. Vokietijos valdžia teigiamai sureagavo, nes, nes gamikla veikė, buvo infrastruktūra, buvo specialistai, tačiau tam pasipriešino konkurencijos generalinis direktoratas ne, ir neleido skirti 28 procentų finansavimo, būtų galima skirti tik 18 procentų. Ir todėl tas gamintojas pasitraukė į JAV. New York'e buvo sukurta beveik 2000 naujų darbo vietų ir ta pažangi gamikla yra ten. Dresdeno gamikla tikrai nukentėjo, jo atei, jos ateitis dabar tikrai neaiški ir viskas Visa tai vyksta dėl vidaus rinkos taisyklių. Ir bendra subsidija, bendros subsidijos dydis yra mažesnis nei keli šimtai milijonų eurų. Tokio pasaulin, tokios pasaulinės gamyklos veiklos graža pažiūrėkite, kaip tai atrodo, panašios gamyklos kaip atrodo Prancūzijoje, Airijoje, Taigi metinė kapitalo graža ekonomikai iš tokios įmonės yra daugiau nei 500 milijonų eurų per metus. Mes turime visus skaičius ir galime juos jums pateikti. Vokietijos vyriausybės subsidija būtų sugražinta per du metus. Štai apie ką mes kalbame ir vis dėlto jai buvo pasipriešinta. Taigi mikro elektronikos įmoniai Vokietijoje iškilo pavojus. Taigi tokia yra situacija. Verslas nori investuoti, investuoti ryštingai. Ir tokių pavyzdžių mes išklausėme savo aukšto lygio grupėje ne vieną. Taigi aš patvirtinu, kad privačios, privačiųjų investuotojų lėšos yra svarbiausias dalykas, tačiau jūs matote, kad labai e, prieštaringas signalas buvo pasiūstas neleidžiant finansuoti į Dresdino įmonę. Taigi galima dar kartą pritarti, kad reikia mobilizuoti privačių investuotojų lėšas. Kas? Debacle, uh... Dalykas yra PV istorija. Vokietijoje saulės baterijos, baterijų gamykla prie Frankfurto gamykla, kurioje dirbo apie tūkstantį darbuotojų, turėjo būti uždaryta dėl nepakankamo finansavimo. Viena tik tai gamykla išlieka, kuri patenka į dešimt paėgiausių gamintojų sąrašą. Vėlgi trūksta subsidijų, trūksta paramos. Ir čia kažkas iš tikrųjų yra e, neteisinga, kažkas netinkamai daroma. Mes turime galvoti plačiau mes turime galvoti ne tik tai apie e, pinigus. Mums labai svarbu užtikrinti, kad modernusios technologijos būtų plėtojamos Europoje ir kad tai atsispindėtų ES politikoje. Nėra jokių motyvų paaiškinti, kodėl negalima to daryti Europoje į tai reikia atsižvelgti dėrybose su e, įmonių atstovais. Jeigu įmonės pasis, pasirenka kitokį kelią, tegul jos žengia juo. Osram. Osram ir Philips e, šviestuvų gaminto, gamybos programos taip pat buvo e, priimtos tačiau jos yra įgyveninamos Junktinėse Amerikos valstijose ir vadovaujasi Junktinių Amerikos valstijų taisyklėmis. Aš vėl noriu pakartoti, kad mums nereikėtų laukti 2014 metų, mums reikėtų imtis veiksmų dabar ir prasvelgti plačiau. Čia reikia kalbėti ne tik tai apie finansavimą, bet ir apie taisyklės, reglamentavimą ir taip toliau. Kolegė iš Vengrijos. Money, Žinoma, nereikia daugiau lėšų, bet reikia išmaniau jas e, naudoti. mes galime daug ko pasiekti tik tai šiek tiek e, pakeisdami taisyklės. Aš kalbėjau apie tai savo ataskaitoje. Galbūt mes ir šviestuvų gamybos rytyje galėtume numatyti tam tikras taisyklės, jų pakeitimus, kad bendrovės galėtų dalyvauti konkurencijos kovoje. Ir žinoma, aš e, parengsiu atitinkamą pranešimą e, platesniai auditorijai. Uh, Pone Van Bret kalbėjo apie valstybių bendradarbiavimą, o aš atsakiau, kad e, trys ministrai pasirašė bendrą laišką, bet to komisijoje yra 14 darbo grupių įsteigta, kuriuose dirba e, specialistai, profesionalai ir aš manau, kad jūs galite gauti informacijos apie šitų darbo grupių veiklą yra pakankamai daug sukaupta informacijos ir duomenų, kai kurios bendrovės yra parengusios labai griežtus atsakymus į mūsų rekomendacijas. Kolegė klausė, kaip suvienyti regionus ir kitas suinteresuotas šalis. Aš manau, kad reikia bandyti uh, subendrinti pastangas įgyvendinant didelius projektus. Uh, tos valstybės, kurios uh, taip pat rengiasi gyveninti pažangiųjų technologijų projektus, turėtų uh, imtis iniciatyvos dirbti iš vien tie regionai, kurie masto apie tam tikras technologijas, tam tikrus sektorius, turėtų e, imtis mokslinių tyrimų iniciatyvų, tų iniciatyvų apibendrinimo. Aš manau, taip bendradarbiaujant e, procesai paspartėtų tačiau e, labai svarbu atitinkamai arba lankščiai taikyti e, reglamentus ir taisyklės bendarbiaujant regionams. Aš manau, kad mums nereikėtų prašyti daugiau finansavimo, bet tiesiog sugebėti išmaniau e, panaudoti tas lėšas, ypač regionuose. Jūs klausėte apie naujas uh, uh, iniciatyvas Europos e, technologijų institutas taip pat labai aktyviai dalyvauja tokių projektų gyveninime. Aš manau, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų dėl poveikio vertinimo. Norėčiau pasakyti, kad mes pateikėme savo rekomendacijas ir Žinoma, mes atsižvelgėme į verslo pramonės atstovų pageidavimus. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugumą jūsų klausimų, esu pasirengęs atsakyti juos ir vėliau, prašome kreiptis į mane ir aš atsakysiu jums. Ähm, Dėkoju. Norėčiau visiems pranešti, kad jums visiems rytoj bus elektroniniu paštu išsiųstos šio pranešimo skaidrės, o dabar posėdį baigiame, rytoj pasimatysime e, vėl.